Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbimi kolegos, darbo tvarkę matėte, ar turite kokių nors pastebėjimų, pagėdavimų? Ne. Tuomet darbo tvarkę tvirtiname. Antrasis darbo tvarkės klausimas, pranešėjai, pranešimas, pranešimai pirmininko. Malmström yra atvykusi ir PPO direktorius buvo atvykęs pas mus, mes kalbėjome mūsų komitete, tačiau iš esmės dar yra ką aptarti. Teisingumo teismas priėmė labai svarbus sprendimas Singapūro byloje Taigi prie šito klausimo grįšime, intensyviau aptarsime šį sprendimą. Europos Teisingumo teismas prieimė sprendimą dėl piliečių iniciatyvos Stabdykime TTIP. Tuomet e, e, komisija nepritarė tai piliečių iniciatyvai ir todėl šiuo teismo sprendimu šiai iniciatyvai buvo, piliečių iniciatyvai buvo atvertas, atvertas kelias. Po Mai das erste Mal getroffen. Ai. Dėl prekybos e, režimo sušvelninimo susitarimo įsigaliojimo komitetas e, informavo, kad Švedijos atstovas tapo komiteto pirmininku, Kanadoje CETO ratifikavimo procesas atrodo baigėsi. Kanados provincijų ir aukštųjų rūmų e, sprendimu buvo ratifikuotas šis sutarimas. Tiek buvo mano pranešimų. Nenorėčiau užimti jūsų dėmesio, kadangi pagrindinė mūsų tema tai yra diskusija pagal struktūrinį dialogą, pokalbis su Cecilija Malström. Aptarsime veiklos programą kitiems metams. Žinoma, reikia išspręsti kai kurios esminius klausimus. Žinoma, dėrybos su Junktinė karalystė dėl prekybos susitarimo, dėl įvairiausių nuostatų prekybos srityje atidžiai stebėsime ir, žinoma, stengsime suformuluoti labai aiškę, konkrečią darybinę poziciją dėl prekybos sutarties. Kitas dalykas - santykiai su Kinija, prekybos apsaugos priemonių modernizavimo klausimas, taip pat yra ir kitokių e, prekybos apsaugos priemonių apskaitos metodikos niuansų nesusijusių su konkrečiomis valstybėmis. Aptarsime juos. Ir Teisingumo teismo sprendimas dėl Singapūro lems, kaip mes toliau dėlėsimės dėl prekybos susitarimų su kitomis valstybėmis ateityje. Tai turės, žinoma, poveikio mūsų daryboms. Taigi yra pakankamai daug aktualių temų, kurias turime aptarinėti ir džiaugiamės, kad Cecilija Malstrom atvyko ir aš manau, kad 15-20 minučių čia jums pakaktų pristatyti prioritetus. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Kaip pirmininkas pasakė, tai yra struktūrinio dialogo e, rezultatas. Pagal sutarimą su komisija mes e, susitinkame dažnai ir aptarėme aktualią situaciją, bet žinoma, galima aptarti klausimus susijusius su e, prekyba įvairios, įvairiais aspektais. Prieš aštuonis mėnesius buvo priimta nauja prekybos politika, vadovaujantis skaidrumo ir bendromis vertybėmis, bendrų vertybių principais. Praėjusį mėnesį buvo labai sudėtingi, pradėjo dirbti nauja JAV administracija ir mes turime palūkėti, kaip tai atsispindės prekybos santykiuose. Tai kaip dėrybos su JAV ir toliau yra prasmingos, tačiau kol kas jos yra sustabdytos, išaldytos, nesvarbu kaip pavadinsi. Labai svarbu tęsti dėrybas su naujaja administracija, tačiau reikia, e, sako jie, palūkėti, kol situacija bus įvertinta ir žinoma, mes turime palūkėti, kol nustovės palankus prekybos santykiai su JAV. Praėjusią savaitę buvo balsuota dėl įgaliojimų dėrėtis su Junktinė karalystė dėl breksito, taigi reikia mat, pagalvoti, kaip šitos procedūros bus įgyvendinamos ES mastu. E, Šių diskusijų pirmasis etapas prasidės toj pat, taryba nuspręs, kada prasidės diskusijos kartu ir pamastymai apie mūsų santykių ateitį, be kitako ir prekybinių ryšių ateitį su Junktinė karalystė. ES ir Kanados susiram, susitarimas CETA mm, mm, baigėsi parlamente ir Kanadoje parlamentuose mm, prasidėjo ratifikavimo procedūros ir mes dabar rengiame galutinį teisinį tekstą mm, patvirtinantį, kad mm, šitas susitarimas yra ratifikuotas 99 procentai nuo pirmosios galiojimo dienos apriepštas sutarimas visas saugomas e, prekybos sritis. Po to, kai nacionaliniai parlamentai ratifikuos, Kanada yra labai svarbi strateginė partnerė, su kuria mes galime kartu prisimti globalizacijos iššūkius su Ekvadoro, Gana, Dramblio kaulio kranto ir taip ir SADEK valstybėmis. Taip pat pasirašėme susitarimus dėl uh, valdysenos e, pagerinimo. Taip pat e, su Šri Lanka mes pasirašėme sustarimą dėl geresnio valdymo. Atrodo, plenarnėje sesijoje rytoj bus svarstamas šitas sustarimas. Šri Lanka turi dar atlikti pakankamai daug reformų, mes nieko nenorime pažadėti e, už dyką. Paskutinėje Strasbūro sesijoje mes aptarėme tvarumo kompakt dokumentą su Bangladešu pasirašytą. Kolegos e, išreiškė nuogastavimų dėl darbuotojų teisės pramonės sektorijoje Ganoje. Buvo nuodos problemos. Kol kas mes galime atšaukti prekybinės lengvatas, jeigu darbuotojų teisės ir toliau bus pažeidinėjamos. Taip pat, kaip jums žinoma, pasiūlėme autonominės prekybos e, priemonės Ukrainai. Šita e, šalis ir toliau patiria konfliktą, taip pat susiduria su ekonominiais sunkumais, todėl kenčia labai smarkiai ir mes turime parodyti politinį solidarumą ir taip pat e, teikti ekonominę paramą. Aš manyčiau, kad parlamentas ir toliau laikysi savo pasiūlymo, kuris buvo pateiktas plenarnėje sesijoje ir tai patvirtins rytoj. Iš tikrųjų šitas, e, e, jeigu pasiūlymas nebūtų patvirtas, tai tikrai tai nebūtų naudinga Ukrainai. E, dėl gaminių iš konfliktinių regionų. Aš žinau, kad jūs rengėte pasiūlymą dėl dvigubo, dvigubo naudojimo prekių prekių, kurios gali būti naudojamos ir kaliniais tikslais. Labai svarbu tas sustarimus panaudoti kaip mūsų e, vertybių tvirtinimo svertą. Prekybos sutartys numato privalomas nuostatas dėl tvaraus vystimosi, dėl darbuotojų teisių, tai įteisėta visuose mūsų sutarimuose ir mūsų pozicija yra tvirtinama laikantis ilgalaikių tikslų, taip pat tai mes numatome tam tikras ir atgrasos priemonės. Yra numatytas kitą pirmadienį atitinkamas seminaras dėl tokių priemonių. Iš tikrųjų, mes per vasarą ir rudens pradžioje rengiamės parengti papildomų pasiūlymų. du metus vyko ES intensyvi diskusija dėl prekybos politikos. Tai rodo, kad žmonės nori dalyvauti, įsitraukti šio procesus ir mes norime, kad šitie procesai būtų įtraukus. Mes įsiklausėme į gyventojų lūkesčius, taip pat mes pasiūlėme naują teismų sistemą, pakeičiant e, senąją arbitražo sistemą naujoji turėtų būti skaidresnė, labiau ginti viešojo sektoriaus interesus. Citoje e, viet, e, tai yra įdėkta taip pat susitarimuose su Vietnamu, Singapūru taipogi. Dabar mes konsultuojamės dėl platesnės reformos ir galvojame įsteigti kartu su pasaulio partneriais investicijų teismą. Mes norime pasiūlyti taip pat ir Europos direktyvą iki metų pabaigos. Prekyba turi būti laisva, tačiau turi būti ir sąžininga, turi būti laikomasi taisyklių, todėl mes siekime ir toliau ginti pasaulio prekybinės organizacijos sistemą. Matosi tam tikros tendencijos, tačiau mes matome galbūt šiek tiek ginčių didėjimo tendencijų su JAF, su Kinija ir todėl mes turime pasirenkti ginčių sprendimo scenarijams. Dabar rengiamės Buenos Aires gruodžio mėnesį vykstančiam ministrų lygio susitikimui pasaulio prekimo organizacijoje ir mūsų biura Ženevoje rengėsi šiam įvykiui. Mes taip pat galvojame, kaip tol, tobulinti priekybos apsaugos priemonės, kad nebūtų iškraipama rinka ir kad nebūtų vykdomas dempingas. Ir mes vertinimą įvairias priekybos kliūtis. Mes tiesiog bandome peržiūrėti nuostatas, nekreipdami dėmesį į kokią nors konkrečią šalį. Kaip žinoma, mūsų veiklos programa yra labai išsami. Prekybos dėrybos, dėrybos dėl prekybos su Vietnamu ir Singapūru yra baigtos. Su Singapūru mes atnaujiname investicijų apsaugos skyrių. Ir dabar labai svarbu, kad šitos nuostatos būtų įtrauktos ir kad būtų mm, išverstos Buvo priimtas teisingo teismo sprendimas dėl Singapūro, labai svarbu tinkamai išaiškinti ir pasinaudoti tuo sprendimo nuostatomis ateityje. Vyksta ir kitos darybos. Svarbiausia artimiausių metų baigti darybą su Japonija. Ministras pirmininkas Abe, prezidentas e, Tuskas ir komisijos pirmininkas Junkeris susitiko praėjusią savaitę Bruselėje ir taip pat G7 susitikime Italijoje. Ir Jie susitarė, kad reikia artimiausių metų pasistengti užbaigti šitą susitarimą su Japonija, kadangi jūs galite įsivaizduoti, kad Japonija yra labai patikima partnerė ir mūsų gera bičiulė ir vienas milijardas mokesčių tarifų forma yra sumokama, su tuo sutarimu susiję viešieji pirkimai E, tvarus vystimasis, taip pat e, atsaugos e, prevencijos sistemos ir taip toliau. Svarbiausi dalykai yra tai, kas parašyta sutartyje. Su Meksika. Prieš keletą savaičių lankiausi Meksikoje, susitikau su ministrais, su pilietės visuomenės, verslo atstovais, akademinio pasaulio atstovams ir, ir, ir pajutau uh, E, pritarimą šiam susitarimui su Meksika. Ir mes e, iki metų pabaigos susitikinėsime oficialiuose ir neoficialiuose susitikimuose kas mėnesį vaizdo konferencijose ir stengsimės, kad šitas tarimas būtų užbaigtas dėrėtis iki metų pabaigos. Mes susitarėme dėl parametrų, dėl e, pasiūlos pasikeitimų ir taip toliau. Merkusūro valstybės. Čia mes vėlgi labai intensyviai dirbame, siekdami iki metų pabaigos baigti e, susitarti. Dėl ES gaminių yra tam tikrų abejonių, tačiau mes palaikom ryšius valstybės narėmis ir su e, Hogan. Uh, E, komisaru atsakingu už žemės ūkį. Taigi čia yra didžiulė rinka, taigi 4 milijardai mm, įmokų tarifų pagrindų gaunama. Susitarime su mm, Kinija taip pat pasistumėta į priekį. Kitų metų pradžioje mes tikimės e, Kinijos pasiūlymų. Šių metų pradžioje Kinija Kinijos vyriausybės atstovas Davose e, pasakė labai daug žadančią kalbą ir mes tikimės, kad e, Kinija pradės vaidinti dar didesnį vaidmenį pasaulio ekonomikoje. Aukščiausio lygio sutikimas taip pat šių metų pabaigoje yra numatytas su Kinėm. Mes tęsime diskusiją su tokiais partneriais kaip Indonezija, Tunisu, Biem, Concluded... Birma ir Malazija. Su Čilė, Nauja Zelandija ir Australija mes pasirašėme susitarimus, dabar reikia prašyti tarybos įgaliojimų iki vasaros atostogų pradžios, kad būtų priimtas sprendimas ir kad mes galėtume pradėti konkrečias darybas. Praėjusį gruodį mes pradėjome aptarinėti Muitų sąjungos peržiūros klausimus su Turkija. Malta spartina procesus, stengiasi, tačiau šitą procesą dar nesibaigė. Mes laikėmės savo pastovaus požiūrių, pasirašydami priekybos sutartis, mes siekėme nešvelninti savo standartų, uh, pasirašydami bet kokius tarimus, turiu omenyje geografinės nuorodas, darbuotojų teises, tvaraus vystimosi e, e, paskatas ir jeigu bus kokių nors pasikeitimų, tai kokie, pas, tuos e, pakeitimus turėsite patvirtinti jūs. Mes taip pat siekėme skaidresnio finansavimo, taip pat e, finansų, e, e, investicijų apsaugos nuostatų ir mes ir toliau įtraukėme pilietinę visuomenę. Vakar vyko labai plačios diskusijos su pilietinės visuomenės atstovais Bruselėje. Aš ir mano kolegos lankėsi visuose tų šalių, su kuriomis pasirašome sutartis nacionaliniuose nuose parlamentuose. Tiesiog bandome dar kartą išsiaiškinti, kaip mes matome globalizaciją, kaip ES ir nacionalinių parlamentų lygmenių galime labiau padirbėti, kad būtų įtrauktos tuos visuomenės, kurios negalėjo pajusti globalizacijos pranašumų. Raginame, kad tos valstybės daugiau investuotų į mokslą ir švietimą. Labai svarbu paaiškinti piliečiams, kokią naudą atneša sąžininga prekyba. Europos Sąjungoje e, e, iš ES ne tik tai eksportuojama, bet ir importuojama ir todėl reikia suprasti, kad tai atneša naudą visiems. Pasaulio mastu matome stiprėjantį protekcionizmą, mes turime apsaugoti savo gyventojus, tačiau tai nereiškia, kad mes turime laikytis protekcionistės politikos, mes turime tiesti tiltus, o ne statyti užkardas. Reikia suprasti, kad prekyba padės e, pagyvinti ekonomiką, sustiprins konkurencingumą, sukurs darbo vietas, todėl mes turime mm, būtent suprasti globalizaciją taip, kad ji padėtų atnešti naudos ir išsaugotų mūsų vertybės. Taigi dėkuoju dar kartą už galimybę su jumis susitikti ir pasikeisiu nuomonės. Thanks a lot, Cecilia, for this. Ačiū, Cecilija, už <clears throat> šią būsimųjų 2,5 metų prekybos politikos e, ateities viziją. komisijos ir komiteto laukia nemažai darbo, tačiau mes <clears throat> rimtai žiūrime į savo atsakomybę. Dabar turime 17 minučių laiko ir siūlau dabar Čia Britai visuomet juokauja. Taigi tuos 17 minučių mes dabar padalinsime į dvi dalis. Per pirmą dalį kalbės frakcijų koordinatoriai, o per kitą, per antrąją dalį kiti komiteto nariai. Tai reiškia, kad pradėsime nuo Danielio Kaspario, jam skiriamas 3 minutės Europos Liaus partijos frakcijos vardu kalbėti. Komisijos nariai dėkoju, kad atvykote šiandien pasikeisti nuomonėmis. Mums svarbiausi klausimai yra išdėstyti komiteto pozicinėme dokumente. Noriu paminėti du aspektus. Pirmiausia, jūs paminėjote ES Kinijos aukščiausio lygio sustikimą, kuris vyks e, vėliau šią savaitę. Aš <clears throat> skaičiau Kinijos prezidento perskaitytą kalbą Davoso forume ir noriu dabar jį pacituoti. Jis minėjo, kad jeigu žmonės bijo žengti į audrą ir e, tirti vandenynus, tai galiausiai jie vis tiek kada nors tame vandenyne pražus. Norėčiau, kad jūs įvertintumėte Kinijos ekonomikos atvirumo lygį ir e, įvertintumėte tą prezidento Kinijos mintį, taip pat jis kalbėjo, cituoju, aš e, manau, kad pasaulio ekonomika turėtų <clears throat> būti tvaresnė ir įtrauklesnė. Šiau kalbant apie globalių ekonomikos srautų tvarumą, Manau, kad labai svarbu priminti, kad visi privalo laikytis PPO taisyklių, PPO narė taip pat yra ir Kinija. Dar Kinijos prezidentas pasisakė už atvirą ir abipusiai naudingą bendradarbiavimą. Taigi būtų malonu, jeigu per viršūnių sustikimą jūs paklaustumėte, kaip tai dera su e, <clears throat> draudimais mūsų automobilių gamintojams savo produkciją pardavinėti Kinijos rinkoje su savo prekės, europiniais prekių ženklais. Žinoma, mes esame suinteresuoti glaudžių bendradarbiavimų su Kinija, tačiau tam reikia garbingai elgtis vieniems su kitais, laikytis taisyklių ir e, pasitikėti vieniems kitais. E, O apie tai dar, manau, reikės nemažai pasikalbėti per artimiausias savaitės, na, kalbant apie uh, išorės investicijų ES vadinamą peržiūrą arba kontrolę. Europos Liaudės partijos frakcija pateikė atitinkamą pasiūlymą kuris artimiausių metų bus svarstamas, iš tiesų mes tikrai nenorime uždaryti Europos rinkas užsienio investuotojams, Atvirkščiai mes džiaugiamės visais investuotojais, kurie pas mus atvyksta, tačiau mes turime vadovautis tolygumo principų užtikrinti visiems vienodas teisės, o padėtis šiuo metu yra tokia, kad Europos investuotojai e, kitose rinkose gali tik iš dalies būti tam tikrų įmonių savininkais arba apskritai neturi tokios teisės, o Kinijos investuotojai Europoje gali investuoti visiškai laisvai. Ačiū uždėmesi. Pone Rodrygės, socialistų demokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip suprantu, antroje dalyje galėsiu dar ir savo vardu užduoti klausimą. Ar ne taip, ačiū komisijos pirmininkė, komisijos nariai už įžanginę kalbą. Mūsų frakcija mano, kad vienas iš didžiausių iššūkių prekybos politikoje yra susijęs su globalizacijos valdymu, siekiant <clears throat> atgauti piliečių pasitikėjimą, kad jie nevertintų globalizacijos kaip grėsmės, o vertintų ją kaip galimybę, jeigu ji būtų tinkamai vykdoma. Noriu pasakyti, kad Ne tik prekybos politika turėtų būti pasitelkiama siekiant stiprinti žmogaus teisės ir įtraukti, tačiau reikėtų savo veiksmus mums labiau koordinuoti su pramonės politika, pasitelkiant taip pat e, gynybinės prekybos priemonės ir prekybos e, ir vystomo bendradarbiavimo politika. <clears throat> Vis dažniau girdime iš tam tikrų populistinių judėjimų raginimus e, pasitelkti tam tikras e, apsaugos priemonės atskirose sektoriuose, kuriuose yra sudėtinga konkuruoti su užsienio įmonėmis. Štai per praėjusią plenarinę sesiją mes kalbėjome apie muitų sistemų harmonizavimą. Ar komisija ketina atsižvelgti į mūsų pateiktus konkrečius pasiūlymus tam, kad e, konkurencija taptų sažiningesnė, kad nebūtų importuojami į ES rinką tie gaminiai, kurie buvo pagaminti nesilaikant galiojančių taisyklių. Kalbant apie būsimąją ministrų konferenciją, kurią minėjote, kokius tikslus ir išsikėlusi komisija besirengdama šiai konferencijai ir <clears throat> kokio iš anksinio susitarimo būtų galima tikėtis siekiant labiau sustiprinti daugišališkumo principo taikymą, kuris yra daug svarbesnis nei bet kada. Kalbant apie Junktinės valstijas, galbūt galėtumėte patikslinti, kaip komisija įsivaizduoja būsimą bendradarbiavimo su Junktinėmis valstijomis kontekstą nes tie gandai, kuriuos dabar girdime tą informaciją, švelniai tariant, nedidina tarpusavio pasitikėjimo. Ar dabar galiu užduoti ir klausimus savo pačios vardu, ar reikės padaryti tą per antrąjį klausimų atsakymų raundą. Taip, <clears throat> asmeniai klausimai bus užduodami vėliau, dabar Pons Kamal, e, EKR frakcijos vardu. Ačiū. E, atsiprašau, nes turiu pavaduoti savo frakcijos koordinatorę Emma Clarkin. Pirmiausiai, žinau, kad kalbėsime apie Singapūrą vėliau, tačiau tik tai norėčiau paminėti trumpai, nesigildamas į smulkmenus, turint omenyje Teisingumo teismo teisingumo teisme vykstančius procesus, tai kiek ilgai mes turėsime laukti, kol įsigalios susitarimai su Singapūru ir Vietnamu. Kalbant apie <clears throat> šios sustarimus, tai kaip jų e, e, svarstymas teisme gali įtakoti kitų sustarimų pasirašymą ir įsigaliojimą. Kalbant apie transatlantijos strateginius santykius, ar komisija uh, ketina imtis kokiu nors greitesnių veiksmų dėl e, prekybos paslaugomis susitarimo. Aš šiuo metu pradžioje lankiausi Vašingtonė ir e, kalbėjau ne vien su politikais, e, tačiau su kitų sluoksnių stovais ir verslo stovais ir jie vis dar laikosi principo, turėtų būti taikoma investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo sistema ISDS, to tarpu mes jau jos kaip ir atsisakėme. Kalbant apie žemės ūkio produktus ir e, maisto saugos standartus, turint omenyje tam tikrus kilusius skandalus, ar, ar apie juos e, yra kalbama prie darybų stalo, taip pat kaip ir apie SPS e, skyrių, ar e, <clears throat> Kalbant apie muitų sąjungos su, su Turkija įgyvendinimo, kaip šis procesas, turint omenyje dabar susiformavusią politinę aplinką, turėtų vykti, kaip manote, dabartinė politinė aplinka gali atsiliepti Muitų sąjungos įgyvenimo greičių. Ačiū, ponė Schakė. Ačiū komisijos nariai už tai, kad pristatėte tokį platų e, su komisijos veikla susijusius sričių spektrą. Iš tiesų jis yra įspūdingas, tiek kalbant apie geografinę apreiptį, tiek apie horizontalius aspektus. Dėkoju, kad paminėjote uh, Mūsų priemonės e, skirtas e, užkirsti kelią kankinimams e, mineralų iš konfliktų zonų įsigijimo srityje. Taip pat žinau, kad jūs daug pastangų dedate rengdama skaitmeninės prekybos taisyklės ir noriu pabrėžti, kad duomenų apsauga ir protekcionizmas yra du skirtingi dalykai ir Europos patirtis tikrai rodo, kad galima šias dvi sritis atskirti. Europa, kaip ir JAF, dabar ieško vėl savo kelio, galbūt žengia žingsnį atgal, tačiau ją pusę mes iš tiesų matome nemažai pokyčių. Būtų įdomu, jeigu pasidalintumėte su mumis savo patirtimi, kurią sukopėte lankydamasi Vašingtone ir noriu paklausti, ar taryba tikrai yra pajutusi, kad dabar Europa gali imtis iniciatyvos, e, ką mes dabar juntame, nes Japonija ir e, Meksika, e, kur, kurias betarpiškai įtakoja pokyčiai JAV, nebando dabar labiau atsigręžti į mus, bandant formuoti savo prekybos politiką, nes atvirai kalbant mes galime būti veiksmingi tik tai tiek, kiek e, bus veiksmingi, veiksmingos mūsų pačios silpniausios grandis. <clears throat> Kalbant apie teisingumo teismo būsimą e, sprendimą dėl Singapūro, e, mums čia labai svarbu išlikti vieningiems ir tvirtiems. Tiek būtų mano minčių, manau, kad tikrai galėtume pasinaudoti dabar atsiveriančiamis galimybėmis imtis iniciatyvos siekiant uh, nustatyti tiek dvišalę, tiek daugia šalę e, taisyklėmis grindžiamą pasaulinę prekybos sistemą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Guo e frakcijos vardu Helmut Šolc, ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nariai. Aš internetu stebėjau šią diskusiją. Iš tiesų turiu pasakyti, kad mes į vieną puodą, o čia bandome sumesti, suplakti daug skirtingų dalykų. Kalbant apie mūsų dabartinį veiklos sritį ir būsimas sritis, jūs kalbėjote ne tik apie būtinybę užtikrinti laisvą priekybą, tačiau taip pat ir sąžiningą priekybą užtikrinti ir aš džiaugiuosi, kad būtent sąžiningos priekybos aspektui komisija skiria ypatingai didelį dėmesį, siekdama sustiprinti daugia šalę priekybos sistemą, nes priešingų atveju mes kalbėtume apie skirtingus aspektus, skirtingas situacijas pasaulinėme kontekste ir nesugebėtume sustarti dėl bendrų pozicijų. Tai yra susiję <clears throat> šiame teiginiai taip pat ir su 11 PPO finansų ministrų sustikimu ir Vokietijos atstovai teigia, kad apskaitai e, vien šio susitikimo su organizavimas turėtų būti laikomas e, sėkme e, savaime. Taigi šiame kontekste aš norėčiau užduoti kelis klausimus, kurie man labai rūpi, kalbant apie veiklos programą, mes visuomet turėtume <clears throat> susijęti ją su tvariais vystimosi tikslais, taip pat su e, vystamosios politikos aplinkosaugos aspektais. Ir mano nuomonė, tai turėtų būti tas e, pagrindas, ant kurio turėtų būti kūriama ir formuojama tolesnę prekybos politiką. Taip pat e, jūs minėjote, kad e, met pabaigos turbūt susiteikiami atitinkami dėrybiniai įgaliojimai, kaip tai jie turėtų atrodyti ir ar e, <clears throat> ar galiausiai juos suteikiant bus atsižvelgta į parlamento poziciją ir bus e, sukurta tikra daugia šalia ginčių sprendimo sistema, atsižvelgiant į Europos parlamento nuomonę ir pozicijas, kalbant apie duomenų srautų reglamentavimą ir skaitmeninį aspektą mes turėtume galvoti apie visiškai kitokią ateities prekybos sistemą. Na ir paskutinis klausimas susijęs su JAV. Ar komisija iš tiesų norėtų vadovaudamasi senais ankstesniais transatlantinės prekybos investicijų starties įgaliojimais toliau darėtis. Dėl busimos prekybos su JAF reikėtų naujų darybinių įgaliojimų, kalbant apie transatlantinę prekybos partnerystę. Heidi Hautolma. Uh, Dėkoju. Aš turiu tris klausimus. Dalyvau diskusijose, kur dalyvau taip pat ir Trade generalinio direktorato pareigūnas. Mes diskutavome apie Meksikos uh, klausimą ir uh, nebaus, nebaudžiamumą. Aš manau, kad per mm, priekybos sustarimo modernizavimą galėtų atsirasti galbūt galimybė spręsti šį klausimą, nes teismai e, nėra nepriklausomi ir mm, kar, yra taikomas Mm, kankinimas, sukarinimas ir toliau. Taigi aš norėčiau paklausti, galbūt naujos kartos priekybos sustarimuose galėtume atsižvelgti ir šį klausimą. Taip pat dar dėl EPP pasiūlymo dėl užsienio investicijų kontrolės. Norėčiau pasakyti, kad galbūt mes galėtume taikyti šią sistemą taip pat ir atsiekdami. E, mm, neteisėtų lėšų srautus ir dėl e, globalizacijos dokumento. Aš e, įtraukiau tris e, aspektus vienoje pastraipoje. Komisija, rodos, norėtų privalomų aplinkosaugos ir ženklinimo standartų. Kai įmonės neprisima savo socialinės ir aplinkosaugos atsakomybės, reikėtų, kad būtų tam tikros pasiekmės. Norėčiau paklausti, ar į tai gali būti atsižvelgta. Dėkoju FTD frakcijos vardu, o nebegin. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariai. Aš dėkoju už tai, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Turėčiau kelis klausimus. Pirm, pirmasis klausimas yra susijęs su Teisingumo teismo nesenu sprendimu, kuriuo buvo panaikintas Europos komisijos sprendimas dėl to, kad stop TTP ir stop e, CETA iniciatyva buvo pripažinta nepriimtina. Taigi aš norėčiau paklausti, ar ši iniciatyva dabar, ar šią iniciatyvą dabar turėtų atsižvelgti komisija ir ką ketina daryti, kaip konkrečiai e, tęs šią iniciatyvą. Dar vienas klausimas, kurį esu uždavusi taip pat ir Amerikos JAV E, priekybos atstoviai Briuselėje. Norėčiau sužinoti, ar yra naujienų, kalbant apie susitarimą e, dėl mėsos importo, taip pat e, dėl palmių aliejos ir Indonezijos. Mes susitikome su vietos gamintojais ir man kyla klausimas, uh, kokią nuomonę šiuo metu komisija turi apie palmių aliejų. Dar vienas klausimas yra susijęs su mm, peržiūros, su sustarimo su Maroku peržiūros vakar. Buvo patvirtintas darybų mandatas, darybų įgaliojimai, mes negavome dar to dokumento ir norėtume paklausti, ar tai mm, atsitiko dėl tam tikrų laiko sumetimų ir ar mes gausime, norėčiau paklausti, ar gausime tą dokumentą. Dėkuoju toliau, ponas Fra. E, ačiū, dėkuoju komisijos nariai e, šiam, už tai, kad dalyvavote šiame svarbiame posėdėje. E, jūs, jums turėčiau vieną tiesioginį klausimą, tiesų klausimą. Jūs atnaujinote laisvąją Europos prekybą, rėmėtės Amerikos modeliu, bet e, na, Trumpas jis nuvylė protekcionizmo, jūs norite atsisakyti, a, nenorite mokesčių dėl de, dumpingo. Aš norėčiau paklausti, su kuo turi būti vykdomos diskusijos? Jūs siūlote plėsti e, muitų sąjungą su Turkija tam, kad būtų įtrauktos, įtrauktos ir paslaugos ir didžioji dalis e, žemės ūkio produktų, kadangi e, vis dar nebaigtas, vis dar galioja embargas Rusijai. Mes tikėjomės, kad e, po vizito Versalėje tas embargas bus panaikintas. Na ir norėtume sužinoti, kokie santykiai, koks požiūris yra Rusija, nes, į, į Turkija, nes Turkija yra iš tiesų tikras, kelia tikrą pavojų Europos Sąjungai. Ir e, tokia mūtų sąjunga su Turkija tikrai e, gali kelti įtampos ir uh, visos e, Europos parlamento politinės frakcijos galėtų išreikšti tam tikrų abejonių. Taigi, norėčiau pasakyti e, komisijos nariai, kad e, Muitų sąjunga su Turkija ilgą laiką buvo laikoma ta, kaip ir įžanginė dalimi, pirmojo etapu prieš, prieš Turkiją įstojant. Tos diskusijos buvo prasidėtas 2005 metais. Taigi, kokia yra dabar jų situacija? E, ar e, tos darybos yra klavitėje. Na ir dar vienas klausimas yra e, dėl e, tvaraus vystimosi ir viešųjų rinkų. Ar Žemės ūkis taip pat yra įtrauktas į šias diskusijas, nes Europos ūkininkams tai yra aktualu. Jie norėtų sužinoti, kokia jų laukia ateitis, todėl kad e, gali kilti politinių, finansinių ar ekonominių problemų, jeigu ir žemės ūkis būtų įtrauktas į šią e, muitų sąjungą tarp e, ES ir Turkijos. Dėkoju. Turėčiau, norėčiau jums suteikti 10 minučių tam, kad galėtumėte atsakyti. Dėkuoju, stengsiuosi kalbėti trumpai, kai kurie klausimai persidengia. Taigi pasisakysiu kartu, pavyzdžiui, pavyzdžiui, dėl Kinijos. Kinijos pirmininkas, e, prezidentas nedalyvaus, bet dalyvaus ministras pirmininkas. Man taip pat padarė įspūdį jo kalba, bet ne realybė. Vis dėlto vis dar per sunku Europos įmonėms investuoti Kinijoje nes Kinijoje dar vis galioja diskriminuojančios teisės, yra daug e, subsidijų vietos įmonėms, korupcijos lygis aukštas ir e, yra daug kliučių, taigi sąrašas, tų problemų sąrašas gali būti ilgas. Žinoma, reikia paremti abipusių bendradarbiavimų principų priekybą su, Turkija, su Kinija ir e, mes turėtume galėti vystyti savo verslą ir Kinijoje. Taigi būtina užtikrinti, kad atsirastų vienodos sąlygos. Turime susitarti su Kinija dėl pasiūlymų, mainų pasiūlymų, dėl screening, dėl tikrinimo dokumento. Uh, Aš norėčiau pasakyti, kad tai yra sudėtingas klausimas, nes jis yra susijęs su teisiniais, politiais ir ekonominiais klausimais. Posėdis bus organizuotas gana greitai ir aš žinau, kad tas dokumentas bus pristatytas e, diskusijų metu. Toliau dėl globalizacijos. Manau, kad daugelis klausimų tame dokumente E, buvo susijęti su strategija. Tai buvo diskusijų dokumentas, ne konkrečių pasiūlymų dokumentas. Ir e, e, kadangi valstybės narė diskutavo apie apskritai Europos Sąjungą, tikrai pritariu, kad reikia diskutuoti apie politik, prikybos politiką, struktūrinę, regioninę politiką, kaip būtų galima panaudoti dar geriau, išmaniau fondus, lėšas ir kaip būtų galima bendradarbiauti su valstybėmis narėmis tam, kad atsirastų apsaugos sistema tiems asmenims, kurie susiduria su neigiamomis globalizacijos pasiekmėmis jau ekonomikos krizė baigėsi, taigi būtų e, reikėtų numatyti ir šią galimybę. Mes taip pat diskutuojame Turime daugiau dėmesio skirti ir mokesčių vengimui. Tai darysime žiūrėdami į, 20, į 2020 metų kontekstą. Ir e, valstybės narėse jau yra įmamasi daug konkrečių veiksmų ir žinoma, veiksmus reikėtų dar geriau koordinuoti. E, Buonas Airėse, žinoma, norima susiprinti PPO sistemą Mes pritarėme minčiai, kad PPO vaidmo yra svarbus ir kad jį reikėtų dar labiau stiprinti. Mes bendradarbiavame su daugeliu šalių, Ženevoje, pavyzdžiui, dėl subsidijų žuvininkystėje, e, komercijos, e, vietos paramos. E, tai yra vienas iš svarbių klausimų. Ir kitą savaitę Paryžėje bus surinktas ministrų lygio sustikimas e, e BPO lygių, kuomet ministrai diskutuos dėl pasirengimo Buenos Aires posėdžiui. Tikiuosi, kad e, pasieks, bus pasiekta pažangos. Dėl JAV daugelis iškėlė klausimą dėl Junktinių Amerikos valstijų. Tai taip, buvo paminėtas, bet nebuvo išsamei aptartas. Aš e, manau, kad e, ir JAV turėtų daugiau laiko skirti šiam klausimui ir reikėtų pagalvoti apie tai, e, kaip toliau vystysi diskusijos, ar nuo to etapo, iki kurio buvome susistumę iki tol, ar ne. Uh, rodos, kad reikėtų taip pat susipažinti ir su sąlygomis, nes JAF norėtų viešųjų pirkimų srityje, jūro, jūrų, jūrų srityje daug apsaugos priemonių, protekcionistinių priemonių. Taigi mes norėtume prieš pradėdami darybas, pratesdami darybas, žinoti, kokiomis sąlygomis jos vyks. Ir mes Taip pat turime vadovautis transatlantinės priekybos darbo atvarkę. Aš e, taip pat e, e, atsižvelgiu, galvoju ir apie TIZA klausimą. Ir kol kas dar nėra konkretaus sprendimo, bet yra šalių, kurios klausia, ar neturėtume diskusijų pratesti. Tai pasakytina taip pat ir apie aplinkosaugos prekių susitarimą. su politiniais atstovais dėl investicijų teismo, dėl ISDS dar ne, nepadiskutavau, bet aš žinau, kad JAV ir respublikonai ir demokratai tam klausimui pritarė. Dėl Singapūro tas klausimas bus aptartas dar išsameu, bet tikrai reikėtų pabrėžti, kad čia kalbame apie ES kompetenciją, o šioje kitoje vietoje kalbame apie bendrą kompetenciją. Taigi, kaip, koks, kokia įtaka bus ateities santykiams e, su Singapūru. Ar tai reiškia, kad reikės atskirti e, priekybos susitarimus, ar reikėtų ir toliau tęsti taikyti tokią pačią procedūrą kaip iki šiol, ar reikėtų vertinti kiekvieną atvejį atskirai. Turėtume priimti tokį sprendimą. Aš manau, kad mes galime rasti tokį E, sprendimą tam, kad būt, egzistuotų ir priekybos susitarimai, ir investicijų susitarimai. E, ir e, reikia tokių susitarimų, kuriuos būtų galima gana greitai ratifikuoti, kad jų ratifikavimo procesas labai ilgai nesitęstų. Taigi apie tai turėtume padiskutuoti ir su jumis, ir su valstybėmis narėmis. Dėl Marko Sūro. Kolega ponas Andriukaitis neseniai iš, iš karto po mėsos skandalo pradžios lankėsi Brazilijoje ir e, tikrai pabrėžė, kad Brazilija turi spręsti šią problemą. SPS e, e, skyrius yra taip pat labai svarbus ir būtina spręsti šį klausimą, taip pat ir Merkosūro sustarime. Dėl Turkijos atsakysiu ponui Fernandui. Tai yra Europos vadovų tarybos sprendima. sprendimas būtent peržiūrėti šį seną susitarimą. Jis buvo skirtas tik pramoninėms produktams, taigi naujas susitarimas būtų skirtas e, ne tik žemės ūkiui, bet taip pat ir viešai e, rinkai, tvariam vystimus ir taip toliau. Taryba tris kartus išvadose, e, vadovų sustikimo išvadose ragino priimti šį, šį sprendimą, nes mes suprantame, kad Turkija yra svarbus, bet sudėtingas, e, sunkus partneris, kaimynas ir būtina vis dėlto diskutuoti prie bendro stalo e, dėl tam tikrų svarbių naudingų dalykų. Uh, Ir žinoma, parlamentas diskusijoms e, prasidėjus tikrai turės e, progą išsakyti nuomonę ir susipažinti su informacija. Ir norėčiau pabrėžti, kad e, aš taip pat ir toliau ginsiu laisvę priekybą. Taigi aš nesidžiaugiu JAV taikomomis protekcionistinėmis priemonėmis. Na, Šarkin, jūs uždavėte vieną klausimą. Norėčiau pasakyti, kad e, prezidento Trumpo sprendimas e, pasitraukti iš TTIP sprendimo tikrai nuvils 11 šalių, nuvylė 11 šalių, jos kreipėsi į mus, e, paprašė pagreitinti darybas, pereiti į kitą etapą ir daugelis iš jų atsigrėžė būtent į Europą, prašė mūsų ginti daugia šalę sistemą, jos atvirumą. Manau, kad taryboje taip pat pasikeitė vyrauti nuotaika ir yra teigiama, kad reikėtų sažiningesnių e, abiems šalims naudingų priekybos susitarimų. Mes bendradarbiavame su daugeliu šalių, taigi idėja m, mm, ambicingai žiūrime į, į šį e, dokumentą ir nuotaika šiek tiek geresnė negu anksčiau. Dėl sąžiningos prekybos, pona Šulcė, aš pritariu. M, mm, tikrai mūsų delegacijos tokiose šalise kaip pavyzdžiui, Latino Amerikos e, šalyse stengiasi užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama ir e, ir į sąžiningą priekybą. Žinau, kad e, taip pat e, norima įsteigti ir sąžiningos priekybos apdovanojimą. Dėl daugia šalio teismo mes analizavome poveikio vertinimą ir e, norėčiau pabrėžti, kad tai yra tarptautinis ne Europos Sąjungos, ne Europos projektas. Taigi, mes galime pabrėžti, kad suteikėme įgaliojimus Europos Europai svarbiems, e, svarbiais klausimais. Ir žinoma, šį klausimą galime aptarti dar rudenį, kai situacija jau bus aiškesnė. Pone, pone Hautala, dėl nebaudžiamumo Meksikoje tikrai šis e, klausimas yra rimtas, tikrai daug kyla problemų susijusių su juo. Než, nežinau, ar per prekybos sustarimą galima šią problemą išspręsti. Meksika turėtų prisijungti prie platesnio asociacijos susitarimo ir e, galbūt per jį būtų galima šią problemą spręsti. Dėl palmių aliejaus, pane Begin, jau yra E, informacijos apie e, šį aliejų yra paruoštas e, dokumentas, ruošiamas dokumentas mano kolegos iš aplinkos generalinio direktorato ruošia. Taigi galbūt galėtume, galėtų jums atsakyti išsameu į klausimus. Dėl dėrybinių nurodymų su, Meksik, su Maroku. E, Taksud rūpinasi šio klausimu, ne priekybos generalinis direktoratas, bet taip pat e, mes pateiksime jums informaciją ir žinoma, dėsime pastangas tam, kad būtų laikomas e, teismų sprendimo. Aš matau, kad jūs e, žiūrite į mane klausimai, be, klausimai bet tikrai klausimų dar yra daug. ponas Hauganas jau susisiekė su kolega atsakinga už, atsakingu žemės ūkį e, JAV, bet vis dėlto mm, nebuvo išspręstas e, iškeltas klausimas. Ačiū. 14 kolegų dar nori kalbėti, teikti klausimus. Tai reiškia, kad mes negalime suteikti lygiau kalbėti jums kaip pusantros minutės. Taigi, pusantros minutės kolegos. Sala Franka. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisarė, kad jūs atvykote į mūsų susitikimą dialogui. Iš tikrųjų, jums e, tai nesunku, nesukia užduotis, kadangi jūs lankotės ne pirmą kartą. Politikoje yra labai svarbus terminai. Pavyzdžiui, kaip turiu omenyje Merkusūrą ir susitarimą su Meksika. Tai jūs sakėte, kad iki metų pabaigos tikitės baigti darybas, tačiau jeigu komisija iš tikrųjų baigs šitas darybas, tada lasdelė bus perduota tarybai ir prireiks bent vienerių metų, kol taryba galutinai apsispręs. Taigi Merkosūro atveju reikia išspręsti labai sudėtingas, tinkus klausimas. Su Japonija derintis taip pat nelengviau, kadangi visą susitarimuose yra kalbama apie e, milijoninės vertės mokesčius. Vienas dalykas yra pasirašymas, po to yra ratifikavimas, vienas dalykas jūsų terminai, o kitas dalykas yra tarybos terminai. Ačiū. Singapūro klausimas. Prieš e, dviejus metus buvo pasirašyta investicijų sutartis dėl prekių ir paslaugų. Tačiau dabar yra derimasi dėl investicijų sutarties, tai, ne, tai paslaugų ir prekių dalis. Ar jinai turi kokių nors vilčių, kad būtų ratifikuota? Aš manyčiau, kad reikalingi du atskiri susitarimai investicijų, apsaugos susitarimas ir asociacijos susitarimas yra kitas dalykas. Singapūro atveju, ko gero, reikėtų atskirti šios dalykus. Dabar, kalbant apie teismo sprendimą, tačiau kita vertus nežinia, ar prekės ir paslaugos iš tikrųjų patenka į įskirtinę ES mm, įgaliojimų sferą ir nežinia, ar kaip nors tą nuostatą bus galima apeiti iš tikrųjų teismas suteikė galimybę supaprastinti šitas procesas, tačiau mes turime apsauti progą. Dank u wel, voorzitter. En dank u. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Malstrom už tai, kad sutiko atvykti su mumis padiskutuoti apie prekybos politiką <clears throat> po gegužės 16 dienos mes žinome, ką teisingumo teismas yra aiškiai <clears throat> nusprendęs dėl įgaliojimų valstybių narių, kalbant apie prekybos politiką. Taigi kiekvienas e, kreipimasis e, arba skundas turi būti svarstomas valstybių narių teismuose ir nuo gegužės 16 dienos mes taip pat jau žinome, kad Teisingumo teismas leido Europos piliečiams, kurie surinko 3,5 milijono parašų, teikti iniciatyvą dėl TTIP sustabdymo. Taigi komisija turi sudaryti visas galimybės piliečiams dalyvauti demokratinėse diskusijose. Noriu jūsų paklausti, Kaip jūs dabar reaguosite į šios teisingumo teismo sprendimus? Jūs žinoma galėtumėte pasiremti teisingumo teismo e, sprendimu ir pasirašyti tarptautinės prekybos sutartis ne prašydama Europos valstybių narių parlamentų pritarimo, tačiau tokiu būdu neatsižvelgtumėte į piliečių nuomonės, tačiau taip pat galėtumėte ir e, platesnių mastų reaguoti į piliečių iniciatyvas ir įtraukti valstybių narių piliečius į e, vykstančias e, darybas dėl prekybos susitarimų. Žinoma, E, tokiu būdu kiltų didesnė grėsmė jūsų e, rengiamiems prekybos susitarimus, tačiau jūs vadovautumėtės labiau demokratijos principais, ponas Buchner. Vakarų Sabaros, e, Samaros, Sakaros stebėsinos grupėje aš dirbu ir šiandien yra kalbama apie stebėjimo veiksmus Aš nemanyčiau, kad iš tikrųjų elgiamasi skaidriai ir manau, kad komisija nesažiningai elgėsi parlamento adresu. Ką tik išgirdau, kad nėra jokios informacijos apie galimas prekybos su vakarų Sahara apimtis. Kaip jūs galite dėrėtis Ar galite įsivaizduoti, kad būtų buvę derimasi dėl CETA, neturint omenyje visos prekybos apimties? Kitas dalykas, neaišku, su kuo jūs dėrėsitės. Man teko iškirsti netiesiogiai, kad jūs su visuomenės vietos atstovais, vietos gyventojais dėrėsitės Teisingumo teismas pareikalavo, kad su Saharos gyventojais būtų kalbamasi, kaip jūs išspręsite šitą problemą. Kadangi mes negalime juk dėrėti su okupantam tais dėl to, kas turėtų būti sudėtas su visuomenė. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisarė. dėl CETOS. Prancūzijos prezidentas Makronas e, paskelbė apie darbo grupės įsteigimą, kuri turėtų įvertinti CETA susitarimą. Ką Jūs apie tai manote? Ar neįsivaizduojate galimybės, kad dėl setas bus abejojama arba bus e, anuliuota ta, šita sutartis? Kita vertus, gal atsitiks taip, kad galutinį žodį tars valstybės narės ir tuomet tokie prekybos susitarimai, mišų susitarimai tiesiog turėtų būti atšaukti. Iš tikrųjų, tai nebūtų naudinga stipresnė Europos Sąjungai. Komisija buvo pažadėjusi, kad bus uh, įtraukti arba bus tengiama įtraukti tvaraus vystimosi e, nuostatas prekybos ir bendarbiavimo sutartyse. Ar jūs Europoje ir toliau vadovausite sankcijomis pagristų požiūrių? Atrodo, kad e, kitos prekybos partneris, tuomenyje pavyzdžiui, TTIP nuostatos, atrodo, kad e, šit tas pasiūlymas yra priimtinas ir kitoms valstybėms. Ar iš tikrųjų sankcijams paremtas požiūris gali įsigalioti? Norėčiau pritarti Fisas ir Martins dėl kompetencijos pasirašant prekybos susitarimus. GUE Kolegos mano, kad mes atstovaujame piliečiams ir todėl mes esam demokratiškai išrinkti ir turime atstovavimo teisę. Jūs kalbėjote apie daugybę dėrybų vykstančių šiuo metu dėl prekybos susitarimų. Sąrašas yra spūdingas. Tačiau šiuo, šiomis dienomis mes iš tikrųjų nesulaukiame tokio poveikio iš prekybos sustarimų, kokio mes tikimės. Nes daug tikimės iš tarifų, tačiau kai kurios valstybės nepasinaudoja šitų tarifų atšaukimais, pavyzdžiui, Pietų Koreja, e, Čilė, Meksika tiesiog 50-65 procentais pasinaudoja tomis preferencijomis, kurias mes suteikėme. Jūs paminėjote mūsų prekybos strategijoje, aš taip pat matau, kad yra e, pagerinti situaciją, tačiau aš visiškai nesuprantu, kaip bus pasinaudota tomis lankstumo priemonėmis. Pavyzdžiui, Vietnamas prekyba su juo tampa dar nelankstesnė. Tiesiog, ar mes iš tikrųjų pasiekėme prekybos sutartimis to, kuo mes siekėme. Pone Malmström, sveika atvykusi. Aš norėčiau grįžti prie Teisingumo teismo sprendimo dėl ES kompetencijų prekybos politikos srityje ir taip pat. Tačiau vis dėlto neaišku, ar tas naujas, nauja teismų sistema, kuri yra siūloma, yra suderinama su ES kompetencijomis, o gal tai vis dėlto valstybių narių kompetencija. Aš jūsų visą laiką klausdavau, Kas atsitiks po to, kai prasidės darybos dėl Brexit, aktyvavus 50-ąjį sutarties straipsnį, kokie, koks bus poveikis, kokios bus pasiekmes. Ir kitas dalykas susijęs su, su Turkija. Ką jūs galite pasakyti apie muitų sąjungos su Turkija modernizavimą ir kada jūs manote įgaliojimai bus suformuluoti taryboje? Dėkuoju, pane Redingu. Visų pirma, dėl terminologijos turėčiau vieną pasiūlymą. Aš manau, kad reikėtų nustoti kalbėti apie free trade, laisvą priekybą, pradėti kalbėti apie fair trade, apie sąžiningą priekybą. To reikėtų ir mūsų piliečiams, nes jiems kyla klausimų šią temą. Aš manau, kad mes visi sutarėme dėl to, kad protekcionizmo atveju vis daugėja. Uh, mūsų partnerėse šalyse. Ir galbūt dabar reikėtų imtis iniciatyvų ES lygių ir reaguoti tai. Kalbant, pavyzdžiui, apie tyzą. Didžioji dalis narių, kurie dalyvavo darybose, didžioji dalis priklauso TPP ir su daugeliu šių mes turime dvišalius santykius, vystome juos. Taigi, reikėtų siekti pažangos ir galbūt tam tikros iniciatyvos mm, pažangų, pažangos siekiant dar ir todėl, kad vienašališkumas iš tikrųjų kenkia daugia šališkumui. Daugia šališkumas ir toliau lieka vienas iš svarbiausių mūsų principų. Uh, Nors, žinoma, jį, jo gana greitai pasiekti negalime, gyventi negalime. Dėl investicijų, manau, kad e, pasiūlymas, e, kurį pristatė ponas Kasparė, tikrai e, yra svarbus. ES lygių mums reikėtų investicijų kontrolės, užsienio investicijų kontrolės mechanizmo. Uh, Europos Sąjungoje, nes būtina siekti nuoseklumo, nes jo šiuo metu trūksta. Ir taip pat sureaguojant į protekcionizmą būtų galima sureaguoti būtent parengiant Europos Sąjungos, Europos apsaugos aktą. E, Marija Rena, aš norėčiau dėl pasakyti dėl Singapūro teismas sakė, kad e, nepasisakys dėl suderinamumo, bet e, dėl mišrumo. Teismas e, būtent tokią, tokį teiginį išreiškė, ar tai yra, atitinka suderinamumą. Na ir dėl priemonių tokių kaip, pavyzdžiui, kovos su antidempingu uh, priemonės. Mes turėtume pasiteikti tokias priemonės e, ir e, apsaugoti ES. Kai yra susidurima su dempingo atveju ir atsiranda iškreipimas, tokiu atveju turi būti pagalvojama ir apie less duty rule. Ir Europos komisija nėra išsaikiusi konkrečios savo pozicijos šiuo klausimu. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie Iraną, Braziliją, Ukrainą, metalo plieno, plieno priekybos srityje, jų elgesį šioje, šiame sektorėje. Taip pat e, dar norėčiau paklausti e, dėl sąžininko elgesio e, drabužių ir tekstilės sektorija. Turi būti imtasi privalomų priemonių iš ES pusės ir šioje srityje. Thank you, uh, Chairman. Ačiū pirmininkė komisarė. Jūs minėjote Japoniją kaip vieną iš prioritetų galvojant apie ES priekybos politiką. Aš esu pranešėjęs šiuo klausimu ir džiaugiuosi, kad jūs tai paminėjote. Ir šitas darybos jau pasistumėjo. Norėčiau paklausti, ar jūs galėtumėte pakomentuoti susitarimą, ar jis yra pažangus, ar galima tikėtis kokiu nors privalomų skirsnių nuostatų ir ką Jūs manote apie japonų pasipriešinimą uh, mūsų siūlomai teismų sistemai. Taigi šiame susitarime su Japonija ko gero apskritai gali nelikti tokios nuostatos. Ir Rodrygės galiausiai išsakys savo asmeninę nuomonę. žmogaus teisų padėtis Filipinėse pablogėjo. Kad tik buvo Junktinių tautų taryboje pristatyta ataskaita. Dabar grįžtant prie susitarimo su Filipinais, ar ketinama jį kaip nors pakeisti, siekiant reaguoti tos įvykius? Prekybos politika keičiasi, gerėja, yra vis daugiau dėmesio skiriama žmogaus teisėm, tačiau ir tokių sutarčių, kurios pavosėšytos anksčiau ir sudarytos kitomis sąlygomis, ar galima įsivaizduoti mechanizmą, kuris leistų suaktualinti senuosius susitarimus ir atsižvelgti į dabartinę situaciją, žmogaus teisės, tvarumą ir taip toliau, ar galima tai padaryti kaip nors greičiau Ar galima tai padaryti kokią nors pagreitintą procedūrą, kad būtų galima modernizuoti jau anksčiau pasirištus sustarimus. Ir dabar aš Kolegos minėjo breksitą, kurie sakė, kad jokio sutarimo nepasiekti būtų geriau negu blogą susitarimą. Ką Jūs manote šiuo klausimu? ar iš tikrųjų rengiamasi galimam nesusitarimui ir kas būtų gerasis, geras susitarimas, kad galėtume mm, įsivaizduoti, kokią kryptimį jūs tikitės žengti. Ar jūs rengiate kokį nors sprendimą dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis. Ar vyko diskusijos, ar tai bus tiesiog nukopijuojami ankstesni susitarimai, ar tiesiog bus kaip nors diferencijuojama. Taigi, jums žodis. Dėkuoju, kolega Salafranka. Aš suprantu, kad 19 metais gegužės mėnesį vyks rinkimai į parlamentą. Prekybos sutartys pareikalauja laiko, mes nenorime vėlintis, jas spartinama pagal išgalimybės ir Japonija, Meksika, Merkusūras yra tos valstybės, su kuriomis norime pasirašyti. Žinoma, vertimas pareikalaus laiko ir jeigu mes norime sutaupyti laiko, tai turime tai padaryti. Todėl mes e, siekiame intensyviai darytis ir norime informuoti parlamentą ir tiesiog e, darome viską, kas galima. Martin. Iš tikrųjų, gali būti toks variantas, tai šiandien mes negalime apsispręsti, kad Singapūro susitarimą reikėtų kaip nors suskirstyti dvi dalis. Tai gali būti variantas ateičiai, gali būti šiuo atveju, gali būti variantas kitoms sutartims, tačiau reikėtų pasitarti su valstybės narėmis, kita vertus tai yra jūsų pranešėjo nuomonė ir jinai įdomi diskusijoje. Dėl teismo. Teismas labai aiškiai pasakė, kad dauguma ES laisvos prekybos sutarčių yra pasirašytos vadovaujant Europos parlamentos įgaliojimais. Ir tai yra labai demokratiškas procesas, kadangi buvo paklausta parlamento nuomonės ir nacionalinius parlamentus, žinoma, reikia įtraukti ir reikia e, įtraukti juos ne tik tai likus penkiom minutėms iki pasirašymo, tačiau su nacionalinis parlamentais reikia kontaktuoti ir informuoti, kad e, rašome pasirašyti kokį nors susitarimą, komisija pradeda savo darbą ir po to galima įsteigti įvairias koordinacinės grupės, komitetus, yra įvairiausių galimybių nacionaliniams parlamentams. Taigi tai visiškai nedemokra... nėra demokratiška, jeigu būtų ratifikuojama taip, kaip tai buvo daroma anksčiau. Jeigu mes demokratiškai ratifikuojame e, šios sustarimus ir procesai išsitėse, tai tuomet tie sustarimai netenka prasmės. Galvojant apie ateitį, iš tikrųjų galbūt reikėtų daugiau laiko, kadangi mes turime pasitarti o komisija visuomet pagal savo įgaliojimus e, pasiūlo, tačiau niekad nėra tikra, ką pasiūlys e, taryba. Minel ir ponė Begin, aš neatsakiau į jūsų klausimus. Žinoma, teismas pasisakė ir dėl piliečių iniciatyvos, dėl TTIP. Tiesiog uh, komisija netinkamai įregistravo šitą iniciatyvą. Tik tai tiek pasakė teismas. Tiesiog buvo pasakyta, kad reikia pagerinti e, įregistravimą, o ne keisti turinį. Dėl Maroko. Iš tikrųjų, mes vakarų Saharos piliečius turime įtraukti šitas diskusijas. Tai nebus lengva, tačiau reikia surasti būdų. Ir išorės veiksmų tarnyba stengiasi surasti kelių. Taigi Europos išorės veiksmų tarnyba pasiaiškins ir informuos parlamentą. FISAS. Aš žiniasklaidoje skaičiau informaciją, kad Makronas yra pasiūlęs įsteigti kažkokią grupę ar komitetą išsi, ištirti poveikį Prancūzijai ir atrodo, kad tai yra svarbu, kadangi Prancūzijos parlamentas turės ratifikuoti šitą sutartį. Aš nemanyčiau, kad čia kyla kokia nors grėsmė, tiesiog tai yra vadovaujamasi Prancūzijos vidinės procedūromis, kadangi parlamentą reikia traukti kuo labiau. Aš anksčiau kalbėjau, kad mes rengėme dokumentą dėl tvaraus vystimosi. Šitos nuostatos mūsų sustartyse yra privalomos. Kai kas nori sankcijų, tačiau kaip ten būtų, šitos nuostatos yra privalomos bus pateiktas ne vienas pasiūlymas, bet pateikti įvairiausi variantai, o po to jūs ir valstybės narės, nepriklausomybės organizacijos, pilietinė visuomenė galės dalyvauti diskusijoje ir apsispręsti. Fėlį pateikė labai įdomų svarbų klausimą, kuris buvo aptarnimas taryboje dėl įgyvendinimo. Iš tikrųjų, popierioje patys geriausi susitarimai dėl prekybos, jeigu jie bus netinkamai įgyvendinti, neteks prasmės. Labai svarbu nuspręsti, kaip mes juos įgyvendinsime, kaip įtrauksime mažas vidinės įmonės ir kaip mes per tam tikras platformas pasieksime gyventojus ir mažas vidinės įmonės. Taigi mes galvojame taip pat įtraukti ir informacinių technologijų priemonės, nurodant e, prekių kilmę ir taip pat e, siekime pagerinti prekybos sutarčių įgyvendinimo mm, procesus. Dėl investicijų apsaugos teismų sistemos mes neklausime teismo nuomonės. Mes žinome, kad tai atitinka ES teisę ir puikiai žinome, kad Belgijos vyriausybė šitą klausimą yra pateikusi teismui ir mes domėsimės e, šio klausimo sprendimu dėl Brexit. Jungtinė karalystė yra mūsų prekybos sutarčių partnerė ir jeigu Jungtinė karalystė išstoja, tai Jeigu norės Junktinė karalystė, tai turės pati apsispręsti, ar reikalinga nauja prekybos sutartis. Dėl Turkijos dar negavome įgaliojimų iš valstybių narių. Laukime jau už pusę metų, kai gausime įgaliojimus, tada pradėsime darytis ir žinoma, tai pareikalaus bent poros metų, kol susitarsime. Reding. Iš tikrųjų, mes kovojame prieš protekcionizmą, tai yra labai ambicingas tikslas, ypač derintis dvišalėme, dvišalių, trišalių, daugišalių pagrindų. Aš jau trumpai užsiminiau, kad daug valstybių nori išsiaiškinti, ar mes galime dirbti kartu su ar be Junktinių Amerikos valstybių. Iš tikrųjų, jeigu amerikiečiai nėra suinteresuoti, tai tą reikės konkrečiai ir pasakyti. Dėl investicijų apsaugos nuostatų peržiūros. Iš tikrųjų, sutartyje yra nubrėžti tam tikrai limitai ES veiksmams ir aš EPP frakcijos dokumentą perskačiau, susipažinau. Dėl atitikmens aš kalbėjau. Dėl mažesnių mokesčių taisyklės iš tikrųjų viskas yra puiku, tačiau tai, ką mes siūlome, tai yra tarybos kompromisinis variantas. Tiesiog kiekvienu atskiru kartu atskirai apsispręsti, ar šitą nuostatą taikyti ar ne ir parlamentas žmogus dalyvauti šiame dialoge. Dėl tekstilės ir atsargumo nuostatos. Čia sudėtinga, sudėtinga lygiai taip pat kaip ir prekėpės iš konfliktinių regionų. Dabar mes dar neapsisprendėme galutinai, mes kalbame ir apie bendrą atsakomybę. Aš manau, kad tuos klausimus taip pat galima išspręsti. Japonijos klausimas, ar nebus panašus kaip CETA. Tvaraus vystimosi privalomas skyrius yra įtrauktas investicijų apsaugos e, teismo e, nuostata nėra kol kas įtraukta. Su Filipinuose situacija labai sudėtinga. Aš prieš porą mėnesių dalyvavau po susitikimuose su Filipinų valdžios atstovais Ir atkreipiau dėmesį, kad labai sudėtinga situacija, kadangi prekiaujama masiškai narkotikais, yra uh, žmonės uh, žudomi, teisiami be, be teismų įsikišimo. Iš tikrųjų situacija kelia didžiulį susirūpinimą. senuosius susitarimus negalima taip lengvai modernizuoti, tam reikalingas tarybos pritarimas. Jeigu nepavyks susitarti su Jungtinė karalystė, tai būtų tikrai labai negerai. Tiesiog aš negaliu įvykiams užbėgti už akių, tačiau tikiuosi, kad Barnie ir komanda padarys viską, kad su kolegomis iš Junktinės karalystės būtų pasirašytas geras susitarimas, kadangi Jungtinė karalystė yra mūsų kaiminė, mūsų sąjungininkė ir labai svarbu užtikrinti kuo geriausio ateities ryšius. Prekybos darybos dar nepradėjo, dar būtų per daug anksti apie tai kalbėti ir žinoma, nereikia kalbėti apie kokį nors susitarimą prieš pradėjus darybą. Taigi, aš sutaupiau vieną minutę. Ačiū Cecilija. Kolegos, dėkojame Jums. Iš tikrųjų mes neatsiliekame ir aptarėme labai svarbus klausimus ir mes, žinoma, palaikysime su Jums ryšį. Gut, liebe Kollegen. Mėly kolegos, kitas jau anksčiau minėtas darbo tvarkės klausimas. Teisingumo teismo sprendimas dėl sustarimo su Singapūru. Dabar pagaliau tapo visiškai aišku, kas yra atsakingas už ką, ar tai yra tik ES susitarimas ar mišrus susitarimas ir kokias jo dalis, kokiai kompetencijai priskiriamas. Parlamentas anksčiau dalyvavo diskusijoje, nusintė atitinkamą laišką Teisės reikalų komitetų ir tokiu būdu įsitraukę šį procesą, dabar žinoma reikia rasti atsakymą į svarbų klausimą, o kas toliau ir kaip mes elgsime su šiuo susitarimu. Davidas Martinas jau anksčiau pasiūlė padalinti į atskiras dalis šį susitarimą su e, Singapūru, taigi Dabar reikės rasti atsakymą į klausimą, kad, kaip toliau elgtis su šiuo teismo, teismo sprendimu dėl Singapūro sustrimo. Turime keturis e, asmenys, kurie dabar mums padės atsakyti šį klausimą. Tai yra prekybos generalinio direktorato stovas ir pirmiausia jam suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, iš tiesų 2017 gegužės 16 diena, jais istorija kaip svarbi diena, nes būtent tą dieną Teisingumo teismas paskelbė apie savo svarbų sprendimą dėl laisvos prekybos sustarimo su Singapūru. Pilna teisėjų kolegija šį sprendimą priėmė ir dabar stacija, kaip minėjote, yra daug aiškesnė, kalbant apie būsimus ES pasirašymus priekybos susitarimus. Šių komisija labai džiaugiasi šiuo teismo sprendimu, nes jame aiškiai atsakoma į mūsų užduotą klausimą, o klausimas buvo ne dėl suderinamumo šio sustarimo su uh, sutartimi dėl ES veikimo, tačiau dėl įgaliojimų ir būtent mes norėjome žinoti, kuri sustarimo dalis yra išskirtinai priskirima ES kompetencijai, o kuri ne. Taigi mums buvo labai džiugu, kad komisijos poziciją kreipiantis į teismą palaikė Europos parlamentas ir Ir Europos parlamentas pritarė komisijos pozicijai, 25 valstybės narės taip pat kreipėsi į teismą ir jos didžiaja, didžioji valstybių narių dalis e, nepritarė mūsų pozicijai. Teisingumo teismas sprendimas, manau, yra gera žinia ne tik parlamentui ir komisijai, tai reiškia, kad mes turėtume žengti toliau į priekį, nes Šis nutarimas e, yra labai geras ženklas ES, <clears throat> nes teismo manimų didžioji dalis laisvos prekybos sustarimo priskiriama ES įgaliojimų sryčiai, e, įskaitant ir transporto sektorių. Ir pagal Lisabono starties nuostatas, e, kaip minėjote, dabar mums bus lengviau pasirašinėti naujos kartos laisvos prekybos susitarimus. Komisijos narė, atsakydama jūsų klausimus, jau minėjo, kad dabar mums prireiks šiek tiek laiko, kad galėtume įvertinti šį teisingumo teismo sprendimą, besirengiant mūsų ateities prekybos politikai. Ir šiandien aš apsiribosiu tik tai pačiais, pačiomis svarbiausiamis teismo sprendimo nuostatomis ir aš neturiu jokių įgaliojimų diskutuoti apie e, platesnio masto galimybės, tačiau daugumą iš jų komisija jau pristatė, nors kol kas dar reikia atlikti savo namų darbus tiek komisijos viduje, tiek ir bendradarbiavant su kitomis institucijomis, su Europos parlamentu, su valstybėmis narėmis, prieš pateikiant mūsų tolesnius pasiūlymus. Taigi, ką iš tiesų pasakė teismas. Dabar pristatysiu svarbiausius <clears throat> teismo nuomonės aspektus. Teismas mano, kad atitinkamos nuostatos priskiriamas įskaitinė S kompetencijai. Tai yra priekybos, priekyba prekiamis, priekyba paslaugomis, įskaistant reglamentavimą, viešieji pirkimai, konkurencingumas, prieiga prie rinkos investicijų srityje, tiesioginės užsienio investicijos, investicijų apsauga, tačiau tik tai kalbant apie tiesioginės užsienio investicijas, prekyba ir tvarus vystimasis bei visos nuostatos susijusios su vystamąją pagalbą Taip pat visos priemonės, kurios e, išvardėjamos sutarties dėl pasąjungos veikimo 2007 straipsnė, taip pat e, teismas e, priėmė sprendimą ir tai labai svarbu ateičiai, kad visi šie aspektai, kurie specifiškai susiję su priekyba <clears throat> turi ir, ir, ir turi tiesioginį betapšką poveikį prekybos politikai. Apie tai kalbama teismo nuomonės 36 punkte, o tai reiškia, kad teismas išnagrinėjo visas, visus sustarimo su Singapūru dėl laisvos prekybos straipsnius ir prie šios išvados, ypač kalbant, ypač kalbant apie 13 mm, skyri, skyrių laisvos prekybos sustarimo su Singapūru dėl kurio valstybės narės e, laikėsi skirtingos pozicijos nei komisija ir parlamentas. Taip pat nuostatos dėl tvaraus prekybos vystimosi yra priskiriamos taip pat prekybos politikai ir, ir e, taip pat siejamos su išorės, ES išorės politika. <clears throat> Taigi tas aiškumas mums tikrai dabar bus labai naudingas. Lygiai taip pat kaip ir transporto sektorius pagal penktąjį sutarties e, straipsnį yra priskiriamos prekybos politikai. Teismas čia rėmėsi sutarties nuostatomis, e, ir savo 1971 metų sprendimu, pagal kurį transporto paslaugos e, priskiriamas išskirtiniai ES įgaliojimus ryčiai. Taigi šio teismo sprendimu ir paskelbus šią teismo poziciją baigėsi labai e, skausmingos ir ilgos diskusijos dėl transporto paslaugų ir Ši nuomonė priepia taip pat ir viešuosius pirkimus su, su transporto paslaugų srityje ir, žinoma, ginčių sprendimo mechanizmą. Kalbant apie bendruosius įgaliojimus, <clears throat> nes iki šiol kalbėjome tik apie išskir, išskirtinę es įgaliojimus sritį. <clears throat> Teisingumo teismas patvirtino išskirtinius es įgaliojimus susijusius su tiesioginėmis investicijomis, to tarpu netiesioginės investicijas ir ginčių sprendimo mechanizmą priskyrė bendrai įgaliojimus ryčiai arba mišriai įgaliojimus ryčiai. Ir būtent dėl to, kad sutartyje minimos ir išskiriamos tiesioginės užsienio investicijos ir netiesioginės. Todėl tos vadinamosios portfelinės investicijos, kurios nėra tiesioginės, yra priskiriamos laisvam kapitalo judėjimo, tai yra bendra kompetencijų sritis. Dėl e, investuotojų ir valstybių ginčių sprendimo mechanizmo, ESDS sistemos, tai nuomonės 290, 292 straipsnėje parašyta, kad uh, nesutikus valstybei nariai negali būti atsisakoma jos teismų kompetencijos ir perdodant ją JSD sistemai. Todėl tai toks sprendimas buvo mums šiek tiek netikėtas ir reikės jį atsižvelgti rengiantis būsimiems laisvos prekybos e, susitarimams. Taigi šiuo sprendimu pirmą kartą buvo įvertintos Lisabonos atės nuostatos dėl prekybos politikos ir manau, kad e, <clears throat> šis teismo sprendimas bus ypatingai svarbus. Mūsų prekybos politikai teismas atsižvelgia į komisijos ir parlamento pozicijas dėl išskirtinės įgaliojimų srities ir išsprendė klausimus, kurie mus kankino daugelį metų, e, kadangi teismas pateikė taip pat pakankamai plataus masto išorinių kompetencijų interpretaciją ir teismas nieko nekalba apie išskirtinės valstybių narių galiojimo sritis, kalbama tik tai apie bendrasis įgaliojimų sritis susijusias su netiesioginėmis investicijomis ir investuotojų bei valstybių ginčių sprendimo mechanizmu arba sistema. Aš manau, kad dabar turėsime įvertinti teisingumo teismo sprendimą per keletą savaičių ir po to pateiksime parlamentui ir valstybėms narėms pasiūlymus, kaip e, elgtis toliau. Ačiū. Ar komisijos e, teisės tarnybos atstovai turėtų papildomų pastabų? Ne. Dabar aš noriu paklausti Europos parlamento teisės tarnybos atstovų, ar turėtų kokiu nors pastabu? Ne, labai netikėta. Ne, vis tik tai yra. Prašau. Jei norite, galiu kelias pastabas išsakyti, tačiau manau, kad komisijos atstovas svarbiausią informaciją pristatė. Galbūt vienintelis dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra susijęs su kai kuriais uh, valstybių narių pozicijų aspektais galbūt verta paminėti, kad e, kalbant apie transporto sektorių, jis priskiriamas e, skirtiniai ES įgaliojimus ryčiai, tačiau vis tik tai e, kai kurie aspektai priskiriami ir bendrai įgaliojimus ryčiai, taigi būtent sudarant būsimus laisvos prekybos sustarimus reikės atsižvelgti į tas bendrasias taisyklės. Čia aš taip pat noriu paminėti tvarų vystimasi tarybos ir uh, valstybių narių pozicija čia skiriasi nuo mūsų taryba ir valstybės narės mane, kad reikėtų palikti būtent valstybėms narėms tinkamus įgaliojimus, bet Teisingumo teismas su šiuo argumentu nesutiko. Manau, kad tiek norėjau pasakyti. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar steiksime žodį Davidui Martin, kuris yra mūsų pranešėjas dėl laisvos prekybos sustarimo su Singapūru. Ačiū, pirmininkai, trumpai noriu pakomentuoti ir čia atskleipsiu dėmesį į tai, kaip Brexitas <clears throat> keičia požiūrį nes būtent šis teismo sprendimas e, buvo dažniausiai linksniuojamas Britų spaudoje tarp antieuropiečių ir jie teigia, kad e, būtent e, išstojant galėsime pakankamai lengvai sustarti dėl būsimųjų prekybos santykių tarp Junktinės karalystės ir ES, tačiau panašu, kad taip lengva nebus. Manau, kad Šiuo teismo sprendimu ES prekybos politika bus išgelbėta ir aš taip pat manau, kad mes turėtume ateitie pasirašydami ir dėrėdamės dėl prekybos susitarimų atskirai dėrėtis dėl prekybos prekiamis ir prekybos paslaugomis ir dėl investicijų. Teismas pareiškė, kad transporto sektorius yra integruota prekybos sustarimų dalis ir tai yra labai svarbu rengiantis busimiems susitarimams, na, kalbant apie Singapūrą, tai pirmiausiai tikiuosi, kad dabar, kai teismas priėmė sprendimą, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kadangi Singapūras laukia dabar trejus metus, kol šis laisvos prekybos susitarimas bus ratifikuotas ir dabar turėtume šį procesą išjudinti kuo greičiau. Aš paprašiau savo padėjus aiškinti, kokia yra Singapūro investicinių sutarčių istorija. Ir e, Singapūras yra pasirašęs 47 dvišalės investicijų sutartis. E, įskaitant aštuoniasias valstybės narės ir jokių ginčių e, kol kas nėra kilę tarp investuotojų, yra ginčių su Indonezija ir Birma iš Singapūro pusės, taigi aš manau, kad e, <clears throat> turėtume kuo greičiau ratifikuoti tą investicijų sustarimą su Singapūrų komisijos atstovai teigia, kad dabar reikia šiek tiek laiko apmąstymams po teisingumo teismo sprendimo. Aš manau, kad turint omenyje, kad Singapūro ambasadoris dalyvauja šiame postėje, tai reikėtų uh, padėkoti tiek jam, tiek ir Singapūro žmonėms už kantrybę. Dar tik noriu priminti, kad būtent ES norėjo, kad laisvos prekybos sustarimo būtų įtrauktas atskiras skyrius dėl investicijų, ne Singapūras. Dabar steiksiu žodį koordinatoriams, po to kitiems komiteto nariams. Kiekvienam po dvi minutės suteiksiu Danieliu Kaspariui pirmajam žodis. Mėly kolegos, Europos liaudės partija yra pasirengusi prisimti atsakomybę, kurią ant Europos institucijų pečių užkrovė Teisingumo teismas e, mums dabar tapo aišku, kad ES netaps demokratiškesnė nuo to, jeigu visos institucijos priims sprendimus dėl e, visokių klausimų, lygiai taip pat kaip ir vietos valdos institucijos priima sprendimus neklausdamos mūsų, tai kartais gerai ir mums yra priimti sprendimus nesiklausus kitų valdžios lygmenų. Taigi dabar šiuo klausimu turėsime daugiau aiškumo. Antras dalykas, mes turime e, intensyviai pamastyti apie tai, kaip ateities spręsime su investicijomis susijusius klausimus. Ar mes norime e, turėti galimybę pasirašinėti savo prekybos e, ir investicijų atskirius sustarimus arba pasirašinėti bendrus susitarimus dėl prekybos ir investicijų, kuriuose nebūtų ginčių sprendimo mechanizmo ar e, elgtis kažkaip kitaip, kol kas mes dar nesame apsisprendę, kokį kelią pasirinkti ir taip pat e, mane šiek tiek sutrikdė komisijos atstovo formuluoti dėl kompetentingų teismų sprendžiant investuotojų ir valstybių ginčius. E, ten kalbu, minima žodis removing, e, turint omenyje valstybių narių teismus, taigi galbūt čia reikėtų mums pasitelkti kūrybiškumą ir e, <clears throat> užtikrinti tokiu būdu aiškesnį investicijų apsaugą bei uh, užtikrinti, kad uh, tie ginčiai būtų sprendžiami ES lygmens teismuose. Nebūčiau nu, dėkingas, kad mes ateitie skirtume laiko šiems klausimams svarstyti, o dabar esu tikrai labai dėkingas ir džiaugiuosi, kad e, nepraėjus nei aštuoniems metams po visamos e, statys įsigaliojimo žinome, kas už ką yra atsakingas. Davidas Martinas dabar. Aš norėčiau pasakyti, kad e, teigiamai vertinu e, teismo sprendimą dėl investicijų skyrius. Mes neturėtume e, naudotis bendra kompetencijų sritimi ir leisti valstybėms norėms išvengti atsakomybės. Uh, energetikos skyriuje taip pat dar yra neišspręstų klausimų ir aš manau, kad reikėtų ir toliau dėti pastangas tam, kad būtų tinkamai primam trimtas sprendimas dėl ESDS sistemos. Mes, mūsų frakcija, mano, kad investicijos turi būti laikomas atskira kompetencija. Dėkuoju, ponas Kama, ačiū. Aš manau, kad daugelį nustebino teismo sprendimas. Tai pasakytina ypač e, apie advokatų, generalinio advokatų nuomonę. Bet e, reikėtų pasakyti, kad atsirado šiek tiek daugiau aiškumo. Aišku, dar reikia iškelti daug klausimų. Norėčiau grįžti prie vieno klausimo, kurį iškėlė Davidas. Aš buvau pranešėjęs šio, šiam dokumentui 2014 metų. Singapūras buvo tikrai e, kantrus ir e, mes su juo elgėmės netinkamai, kai abi šalis pasirašė susitarimą. Vėliau nuspre, buvo nuspręsta vėl pratęsti diskusijas. Aš manau, kad tai yra nesažininga nes Singapūras su mumis elgėsi labai sąžiningai. Taip pat norėčiau pasakyti dar kai ką. Jeigu mes įtrauksime taip pat ir investuotojų ir valstybės ginčių e, sprendimą į šias diskusijas. Na, žinoma, mes galime tai padaryti. Mūsų frakcija nežino, ar reikia atskirti šį klausimą nuo kitų sustarimų ar ne. Bet galbūt reikėtų vertinti kiekvieną atvejį atskirai nes e, dėl investicijų ginčių e, sprendimo daug konkrečių problemų nekyla. Yra tokių šalių, kurios jau turi abipusės kompetencijas šioje srityje, bet ir ES ir JAV nori naudoti šablonus. Taigi, jeigu mes perėsim prie ISD, mes perėjome prie ISDS sistemos, mm, o, o JAV dar nori galbūt naudoti senesnę sistemą. Dėkoju, Mariti Šark. Dėkoju, kalbėsiu trumpai, nes aš tikiuosi, kad kolega Ramontemos tuo atvyks. Jis rūpinasi Singapūro klausimu. Aš manau, kad uh, svarbu, kad teismas pasisakytų tokiais svarbiais klausimais. Ir svarbu nepolitizuoti ne, ne tam tikrų svarbių politinių te, te, teisinių klausimų. Manau, kad dabar būtent taryba turėtų vertinti kaip poveikį e, šis sprendimas padarys įtaik, Mm, ateities priekybos susitarimams. Piliečiai turėtų galėti dalyvauti mm, susitarimuose dar aktyviau. Pats e, teismas turi pasakyti, kas turėtų priimti atitinkamus sprendimus. Aš manau, kad labai svarbu, kad būtų prisimta politi, politinė lyderystė. Reikėtų paaiškinti, kas e, turi juo rūpintis. Ir e, šiuo metu tikrai yra daug diskutuojama apie teisėtą priekybą atsiveriančias galimybės. Uh, Galimybės atsiveria, bet reikia ir policinio lyderiavimo. Aš tikiuosi, kad e, dar labiau padidės pol... Mm, teisinis aiškumas dėl kitų žingsnių. Anne-Marie Maneur. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er zijn nog... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį į kelis aspektus e, susijusius su šiuo susitarimu. Aš manau, kad e, sustarimai, kuriuose minimi arbitražo teismai, turi būti pristatyti valstybėms norėms ir gauti jų pritarimą. Ir aš tikiuosi, kad e, valstybės narės aiškiai nesitaikstis su tuo, kad ginčių sprendimo galimybė iš jų teismų yra atimama. Teisingumo teismas taip pat aiškiai pasakė, kad nevertina ISD e sistemos atitikimo europiniai teisai. Ir čia valstybės narys taip pat turi prisimti atitinkamą iniciatyvą. Puikiai žinote, kad Valonijos parlamentas jau yra pareiškęs savo nuomonę, mes turime su nacionaliniais parlamentais čia taip pat diskutuoti ir jie turi pareikšti savo poziciją komisijai. Trečia, nėra jokios priežasties, kodėl dėl politinių priežasčių nereikėtų gauti valstybių narių pritarimo atitinkamiems susitarimams. Pavyzdys yra CETAS susitarimas. <clears throat> Taigi, aš manau, kad tikrai ne vienintelė problema čia yra skundimasis tokio, nusiskundimai tokio pobūdžio susitarimas. Taip pat reikia paminėti ir bendradarbiavimo reglamentavimo srityje. Dar noriu paminėti keletą aspektų. Kiekvieną kartą, kuomet aš atkreipiu dėmesį į E, akivaizdų Europos parlamento atitrukimą nuo piliečių, man bandoma pasakyti, kad aš turiu e, pasitraukti iš Europos parlamento. Aš manau, kad e, taip yra iškreiptai suvokiama demokratija. Jeigu komisija nori vykdyti tokią politiką, E, kad e, valstybių narių parlamentai turėtų kuo mažesnį įtaką komisijos sprendimams, tai mes privalome e, ginti demokratijos principus ir taip pat pagalvoti apie Europos komisijai sutikiamus įgaliojimus, nes dėl dabartinių veiksmų ta praraja tarp valdančių ir piliečių tik tai didėja. Clarity. Pane Hautala, aš manau, kad e, tikrai reikėtų aiškumo, kaip kad minėjo Marit Išak. Mes einame e, rinko Europos e, Sąjungos kompeticijomis paremto sustarimo. Aš manau, kad valstybės narės ir parlamentai turėtų galėti pasisakyti tuomet, kai yra diskutuojama uh, deramasi dėl jų galiojimų. Manau, kad e, mes norime, kad demokratinis tikrinimas ir toliau išliktų. Žinoma, kartu su Europos parlamento tikrinimu. Ir kai tie galiojimai bus tvirtinami, būtent turėtų galėti pasakyti ir valstybės narės. Aš prisimenu tai, ką sakė, ko prašė e, komisijos e, narė Mastrom iš mūsų komiteto tai yra, kad mes turime reikalauti, pritarti minčiai, kad darybų įgaliojimai mandatai būtų vieši. Taip pat manau, kad ta, tie skyriai dėl tvaraus vystimosi, paaiškinimas dėl jų yra naudingas, mes galime žengti naują žingsnį, užtikrinti taip pat ir įmonių atskaitomybę tvaraus vystimosi srityje, nes daugelis valstybių narių vis dėlto dar nepasiryžusios žengti tinkamų žingsnių šio, šioje srityje. Dėkuoju, ponas Ferron. Mėly kolegos, įvyko tikras stebuklas. Europos teisingumas teismas įspėjo Europos komisiją. Priekyba nėra išimtinė Europos komisijos kompetencija ir visi priekybos sustarimai, mišrus ir bendri, e, turėtų būti taip pat aptarti ir parlamentuose, nacionaliniuose parlamentuose. Mes grįžtame prie pirminių šaknų, e, prie tai, sutarčių pagrindu. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad dėl tokių klausimų kaip Singapūro klausimas reikėtų siekti dar daugiau. Reikėtų atimti iš komisijos e, išskirtini, išskirtinius įgaliojimus, todėl kad e, parlamentas turi imtis savo prerogatyvų ir neturi leisti veikti tik Europos komisijos lobistams. Dėkuoju, ponas Keli. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasveikinti šį sprendimą. Aš esu pranešėjęs šią temą, buvau pranešėjęs šią temą pastarosius metus, taigi daug dirbome. Aš tikiuosi, kad mes galėsime pereiti prie kitų etapų. Pirmas klausimas būtų toks. Kaip sureagavo Singapūras? Ir kaip e, šis sprendimas bus įgyvendintas? Na ir antra. Kalbant apie tai, ką pasakė du pastarieji kalbėtojai. Ar komisija turi drąsos prisijimti šią kompetenciją, kurią jį jau turi? Ir e, ar tęs darbą būtent susijusi su šią atsakomybę. Kalbu ne tik apie Singapūrą. Ir dar norėčiau paklausti, ar, kalbant apie ISDS, būtų galima pasiekti kitokį požiūrį. Galėtume paruošti kokį nors prototipą, kuriam pritartų mm, mm, valstybės ir ateityje prekybos sustarimams būtų galima naudoti būtent jį nes e, žmonės, kurie vėlgi nori grįžti žingsnį atgal, kalba apie skaidrumo trūkumą. Aš manau, kad nori, kad e, būtų atsirastų, vėl būtų atstatytas ES e, autoritetas. Dėkuoju, ponas Fiena. Aš norėčiau pritarti Said Kamalui. Kalbant apie Singapūrą, tikrai reikėtų pasakyti, kad e, tikrai dėrybos e, dėl šio susitarimo buvo gėdingos. Kai mes pradėjome, mes pradėjome diskutuoti dėl laisvosios prekybos susitarimo, po to pasakėme, kad pagal Lisabono sutartį reikia įtraukti investicijas. Uh, Mes sutarėme dėl investicijų, o po to staiga vėl apsigalvojome ir paprašėme vėl pradėti diskusijas, kai jau mes buvome su, su, sukirtę rankomis, sutarę. Taigi komisija nusprendė, turi nuspręsti, ar uh, tas Singapūro sutarimas yra mišus ar ne, o dėl Kanados nebuvo kreiptas į teismą, tik dėl Singapūro. Uh, Taigi, Kanados sustarimas galios, o šis neįsigalios. Taigi mes tikrai turėtume visų pirma Singapūro atsiprašyti ir vėliau pažadėti patys savo nekartoti tokių, to, tokių veiksmų. Negalime taip elgtis su prekybos partneriais tik dėl to, kad jie yra maži, kad tai yra nedidelė valstybė. Uh, Taip pat turėtume pagalvoti apie ateities susitarimus, apie požiūrį į juos, kaip kad sakė Danielis. Taip pat turėtume išklausyti ir teismo sprendimo laikytis taisyklių ir priimti sprendimus dėl ateities įgaliojimų. Taip, kad ES institucijos e, rūpintųsi tarptautinė priekyba, priekybos politika. Uh, Kyla dar klausimas, ką reikėtų daryti su galiojančiais įgaliojimais, mandatais. Ar gali būti sudarimi du skirtingi susitarimai remiantis tuo pačiu mandatu, tais pačiais įgaliojimais? Dėkoju. Uždarau kalbėtojų sąrašą. Dar penkias manis prašo žodžio. Karol. Ačiū. Norėčiau grįžti prie aiškumo. Iš tikrųjų, aiškumas mums labai svarbus, tačiau galbūt reikėtų aiškiai išsakyti nuomonę apie teisingumo teismo sprendimą, ar ta naujoji kvotų sistema atitinka ES teisės aktus. Kodėl ne iš karto tai buvo padaryta, nei neštarkumo. Dėkuoju, pirmininkė. Aš Pritariu tam, ką sakė ponas Konars, aš pritariu jo klausimui. Aš manau, kad kalbant apie Singapūrą, mes galėtume laikytis to paties plano. Kokio laikėmės, kai sakėme, kad Singapūras, kad Singapūrų klausimų turėtų pasisakyti ir nacionaliniai parlamentai. Uh, kokių veiksmų imsimės ateityje. Tai yra svarbus klausimas. Aš manau, kad mes visi sutarėme, kad paaiškėjo šio sustarimo, kokios yra ES kompetencijos. Net daugiau sričių apimama, negu kad minėjo generalinis advokatas. Prekyba investicijos apsiribuoja tik ISDS. Mes turėtume įvertinti privalumus, įvairių procesų privalumus ir neigiamus aspektus. Jeigu mes įkursim, jeigu mes paruošime atskirą investicijų skyrių priekybai, Sistema turėtų tapti daugia šalė. Ir e, tikrai būtų naudinga, jeigu būtų galima spręsti bet kokį ginčą, bet reikėtų pagalvoti apie kiekvieno modelio naudojimo pasiekmes. Galbūt reikėtų paprašyti parlamento, parlamentas turėtų paprašyti atlikti tyrimą. Dėkuoju, ponas Silamanka. Ačiū, pirmininkė. Mm. Teismo, po, teismo sprendimas gali turėti poveikį, bet aš norėčiau kalbėti apie laiko terminus. Jau šis klausimas buvo išsakytas. E, Priekybos susitarimų laiko terminai yra tikrai sudėtingai, sudėtingai, jų sudėtinga laikytis. Uh, Merkosur susitarimo atveju, pavyzdžiui, 20 metų e, trunka darybos, ratifikavimas turi vykti per dviejus metus. Jeigu yra kreipiamasi, pavyzdžiui, į teisingumo teismą dėl tam tikrų priežasčių, galiausiai darybos gali tęstis e, neapibriešta metų skaičių. Taigi, mums m, taip nepavyksta pasinaudoti galimybėmis. Komisijos narė kalbėjo apie svarbos trūkumą ir aš norėčiau pasakyti, kad remiantis e, teis, šio galvoti ir apie kitus susitarimus. Uh, Man atrodo, kad tikrai laikai, e, laiko terminai yra netinkami. Žinoma, mūsų darbas taip pat vyksta lėtai. Reikėtų stengti supaprastinti procedūrą, nes e, tikrai daugelis e, reaguoja neigiamai. Tremoza. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad pavėlavau. Aš turėjau posėdį Panamos komitete, bet tu esu šešėlinis pranešėjas Singapūro klausimu. Džiaugiuosi Salafrankos pasisakymu. Aš visą laiką pasakiau už kuo skupesnį šitų sutarčių ratifikavimą, kadangi šitos valstybės yra gerai nusiteikusios ES atžvilgių, turiuomenį pirmiausia Singapūrą, yra draugiška valstybė ir todėl apgailestauju sužinojęs, kad reikės šitą sustarimą ratifikuoti valstybėse narėse. Todėl labai svarbu būtų pagalvoti, kaip paspartinti procesus, kaip atgauti pasitikėjimą, tuo labiau, kad mes atstovaujame pirkė, piliečiams. Kita vertus, kad valstybės narės suvoktų mūsų darbo esmę, kad to darbo nauda ir prasmė. Todėl mes turime įvertinti situaciją ir jeigu yra galimybė taikyti ES išskirtinius įgaliojimus, tai valstybėms narėms galbūt nereikėtų gaišinti laiko. Ačiū. Norėčiau pasakyti, kad e, taryba turėtų atsakyti šį klausimą, tiesiog taryba turėtų permastyti savo vykdomą prekybos politiką. Iš tikrųjų, mes turime ES institucijoms turim pristatyti darybų rezultatus. Iš tikrųjų, prieš apsisprendžiant reikia uh, tartis su nacionaliniais parlamentais. Kita vertus, kai yra formuluojami įgaliojimai, taip pat reikėtų atsiklausti ir visuomenės nuomonės. O šiuo atveju mes turime pagalvoti, kaip organizuoti mūsų prekybos politiką. Tiesiog mes turime paaiškinti, kokį poveikį turės žmonių gyvenimui mūsų vykdoma prekybos politika. ir mes turime parodyti, kaip darybų rezultatus mes galime paversti e, susitarimais, susitariant dėl prekių ar dėl paslaugų. Į vienur atveju mes turime atsakomybę informuoti mūsų piliečius, kitaip jie nesupras, ką daro ES institucijos, o mes konkrečiai Dabar turime labai aišku vaizdą po to, kai Teisingumo teismas priėmė sprendimą ir mes galime vykdyti tokią prekybos politiką, kaip apie tai kalbėjo ponė Reding. Laisva prekyba ir sąžininga prekyba. O tai reiškia, kad mes turime pirmiausia atsižvelgti į piliečių lūkesčius. Dėkoju. Mes dar tikriausiai turėsime nekartą grįžti prie šito sprendimo ir jį aptarinėti. Mane domina štai koks klausimas. Investuotojų ginčių sprend, e, teismo klausimas. 207 straipsnis sutartyje nenumato kokios nors išskirtinės ES kompetencijos, tačiau teismas sako, kad investicijų apsauga nepriklauso ES išskirtiniai e, e, įgaliojimui sričiai, kadangi būtų atimta tokia teisė iš nacionalinių e, teismų. Kitaip būtų, jeigu nacionaliniuose teismuose visi procesai būtų pasibaigę. Kas pari pateikė kitų argumentų, kaip reikėtų spręsti šitą problemą. Yra daug klausimų. Ar komisija bent keletą atsakys? Aš pasistengsiu. Iš tikrųjų buvo pateikta labai daug klausimų, teisingų klausimų ir pabandysiu sugrupuoti juos. Pirmiausia, Singap... Singapūro tema. Žinoma, mes palaikėme kontaktus su Singapūru ir po to, kai teismas priėmė sprendimą, mes e, informavome, kodėl vėluojame, kodėl buvo imtasi nagrinėti susitarimą su Singapūru, kadangi tarybai buvo pateiktas e, patvirtinti šitas sustarimas po to, kai įsigaliojo e, Lisabono sutartis. Pagal mūsų informaciją Singapūras prašė, kad investicijų apsauga būtų įtraukta. Ir tai buvo pradinės Singapūro prašymas, to nepasiūlė komisija pirmoji. Žinoma, Tai yra bendros atsakomybės ir įgaliojimų klausimas ir, žinoma, ne tik tai Singapūras nukentės dėl vėlavimo, bet ir ES turės neigiamų padarinių. Todėl reikia išsiaiškinti, ką šitas vėlavimas mums reikš. Mes džiaugiamės, kad ir komisijos pirmininkas Baroso ir tuometinis komisaras kreipėsi į Teisingumo teismą nuo metu. Žinoma, reikia mąstyti, reikia galvoti. Buvo pateikta įvairiausių pasiūlymų, mes į juos įsigilinsime, jau mes tai darome dabar. Tačiau reikia suprasti, kad šita tema labai sudėtinga. Iš tikrųjų, arbitražo atsisakoma. Tačiau iš tikrųjų tai netiesa Tiesiog ES išskirtinė kompetencija yra e, ginti ES rinką be jokių iš, išlygų. Taigi, o čia mes kalbame apie investicijų apsaugą ir e, dėl tam tikrų sustarimų galbūt žmonės išeis į gatves ir protestuos, tačiau čia yra įvairiausių aspektų, aspektų, kurie gali investicijų sektoriuje pasilikti. Ir tai labai yra jautrus klausimai. Reikėtų įvertinti ir politinį šių diskusijų matmenį. Hautela ir Hakė sakė, kad tai galiausiai vis dėlto yra politinės diskusijos. Jos prasidėjo Tiesiog e, komisija yra kaltinama, kad jinai pamina demokratijos principus. Tačiau ne komisija, bet e, sutartis suteikia tam tikrus įgaliojimus komisijai. Ir todėl ES, ES institucijos numato įgaliojimus ir įgaliojo mus dėrėti su trečiomis šalimis, o po tų dėrybų mes turime parodyti rezultatus. Kai mes pradėsime rodyti rezultatus, arba jeigu mes neparodysime rezultatų, tai kaina bus dar skaudesnė. Nuo metu komisija e, parengtame globaliame dokumente bandė e, užbėgti, keliu, užbėgti e, teismo sprendimui už akių, tačiau kita vertus reikėtų prisiminti, kad komisija yra atsakominga parlamentui, parlamentas laikosi sutarčių, taryba taipogi. Ir man patiko tie pasisakymai, kurie sakė, kad mes turime vis dėlto žvelgti į priekį ir tiesiog e, paraginti tarybą e, kuo labiau atsižvelgti į nacionalinių parlamentų nuomonę. E, nors komisija tokias rekomendacijas parengė, tačiau taryba jų nesilaikė. Labai svarbu taip pat diskutuoti ir nacionalinėse parlamentuose. Jums pačioje ankstyvoje susitarimo rengimo stadijoje kai girdime kaltimus, kad viskas buvo padaryta už valstybių narių akių, norime atsakyti, kad tai netiesa. Mes raginome valstybės narės įtraukti į šios procesus. Valstybės narės turi taip pat kažkaip susiorganizuoti. Tai buvo svarbiausi aspektai, kurie buvo iškelti diskusijos metu. Ir dar norėčiau palankiai įvertinti klausimą dėl įgaliojimų užsienio reikalų srityse. Tarybos vykstančiose diskusijose dėl prekybos sutarčių buvo iš, keltas šitas klausimas, tačiau po teismo sprendimo mes gavome daugiau aiškumo ir mes dabar galime kalbėti jau daug aiškiau apie tikrai politinius klausimus. Kas norėtų komentuoti Filną? Dėl dviejų skirtingų susitarimų vieno mandato pagrindu. Komisija vadovavosi filosofija, kad mandatas niekaip negarantuoja dėrybinių rezultatų. Netgi turint įgaliojimą, mes negalime e, iš anksto apsispręsti, kiek susitarimų mums pavyks paruošti. Dabar yra rengiami nauji įgaliojimai Čiliai, Venezuelai. Zelandija ir Australija. Iš tikrųjų, reikia pateikti informaciją, kad daug kas pasikeitė po to, kai teismas priėmė sprendimą. Dėkojame už atsakymus, nors žinoma klausimų dar liko. Dar turėsime progų pasikeisti nuomonėmis. Rytoj įvyks tipici pietus su valstybių narių atstovais. Ir klausysime valstybių narių atstovų reakcijos. Taigi baigėme nagrinėti šį darbo atvarkės klausimą. Aš prisimenu, kad birželio 19 dieną bus pristatyta investicijos politikos studija, tyrimas. Taigi tai bus gera proga pratesti diskusiją įvertinant teismo sprendimą dėl sustarimo su Singapūru. Penktasis klausimas balsavimas. Ahead? No. 5.20. In time. In time. So, es ist 17.20 Uhr. 17.20 Uhr sollten. 5.20. Pagal darbo atvarkę 5.20 turėjo prasidėti balsavimas. Okay. Indicate your... Yeah, you have to indicate. Oh, perfect. Wir stimmen ja elektronisch. Pasuosime kartais kortelėmis, todėl reikėtų išbandyti sistemą. Išbandyti, ar kortelės veikia. Todėl skelbiu bandomąjį balsavimą. Wir haben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 balsuos kortelėmis ir vienas kortelės neturi. Todėl jis turės kelti ranką. 35 nariai, tiek bus balsuojančių. Ir dabar prieiname prie darbo. Karolin Gras van der Heinz pranešimas dėl korupcijos trečiosiuose šalyse. Pirmasis kompromisas, kas už? kas prieš, susilaiko priimta. Kompromisas 2. Devintas, ar dėl devinto reikėjo balsuoti? Dėl antosios dalies taip. Turime balsuoti dėl Campbell pakeitimo antrosios dalies. Taigi, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Šešioliktas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 22 kas už, kas prieš, susilaiko. 22 balsuojame kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Vienas balsas prieš. Papildomai. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta priimta. Trisdešimt trečias papildymas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. aštunto kompromisinio pasiūlymo pagrindu. 34 kas už, kas prieš, priimta. 35. Balsuojame dalimis. Pirmoji dalis atkrenta, kadangi priimtas 8, 8, 8 kompromisas, dabar balsuosime tik tai dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš susilaiko atmestą. 39 už, prieš, susilaiko, atmesta. 9 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Ir baigiamasis balsavimas, jeigu nieko nepraleidau prokis. Taigi balsuojame elektroninėmis kortelėmis. Pradedame. Baigime. Vienas papildomas balsas už. Čia balsų daugumą pritarta. Sveikiname Karoliną. Šeštasis darbo atvarkės klausimas. Pranešimas dėl susitarimo su Kuba jį parengė pranešėjas Bögė. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime kortelėmis. Dešimtasis pakeitimas balsuojame kortelėmis. Baigiame. Koks rezultatas? Priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penkioliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šešioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Septynioliktas už, prieš, susilaiko, priimta. 18 už, prieš, susilaiko, priimta. 19 už, prieš, susilaiko, priimta. 20 už, prieš, susilaiko, atmesta. 21 už, prieš, susilaiko, priimta. 22 už, prieš, susilaiko, priimta atmesta. 23 už, prieš, susilaiko, priimta. 24 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Trisdešimt septintas su nežymiais pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Keturiasdešimtas už, prieš, susilaiko atmesta. 41 už. 40 prašoma balsuoti kortelėmis. Tai ir darome. Balsuoti baigiame. Atmesta. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 42 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime taip pat ir dėl 42, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 49 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Septintasis kompromisės pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. Gerai, galime pasitikrinti, pradedame balsuoti. Dėl septintojo kompromisinio pakeitimo pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Taip aš ir sakiau. Penkiasdešimt septintas pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta Pritarta. Dabar galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta tai yra balsų persvaras, sveikiname poną Biaugę. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl darybinį galiojimų steikimo arba pritarimo rekomendacijos projektui. Viena nemaža parlamento frakcija nelabai žino, kaip balsuoti arba dėl ko čia dabar balsuojame. Tai yra septintasis klausimas. Balsuojame dėl. rekomendacijos projekto. Pritarimo rekomendacijos projekto. Sutartis su Kuba. Ar visi balsavote? Tuomet balsuoti baigiame. Pritarta didelė balsų dauguma. Dabar aštuntasis darbo tvarkės klausimas. Tai yra pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tvarumo susitarimo mes uždavėme tinklo klausimai, kurie atsakoma žodžiu. Ir dabar balsuosime dėl rezoliucijos. Pirmiausiai 36 pakeitimas pirmai pastraipai. Dvi dalys, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Kai kurie balsavime nedalyvauja, taigi dar kartą pakartosime balsavimą elektroniniu būdu dėl 39 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Būtų neblogai, jeigu visi dalyvautumėte balsavime. 40 Pakeitimas atkrinta, dabar ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 51 pakeitimas kaip papildantis, kas už, prieš susilaiko atmesta. 54 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 55 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 58-59 pakeitimai, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 60-61 kartu Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 62 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 8 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 9 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 10 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 19 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 19 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 20 mm. pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 21 pakeitimas kas už kas prieš susilaiko pritarta. 22 pakeitimas kas už kas prieš susilaiko atmesta. 23 pakeitimas kas už kas prieš susilaiko atmesta pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko. Pritarta 27 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko atmesta. 28 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko atmesta. 29 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko atmesta. Pritarta trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 303 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 33 pakeitimo, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame atmestą. 34 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko atmesta. 35 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Pirmasis ir antras pakeitimai yra identiški, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis ir šeštasis pakeitimai identiški, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ir uh, e, galtinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradėjome balsuoti. Balsuoti baigiame. Didelio balsų daugumą pritarta. Sveikiname visus prisidėjusius prie šio proceso. Tai reiškia, kad baigiame balsuoti ir grįžtame prie paskutinio darbo atvarkės klausimo, tačiau nematau salėje pranešėjos. <laughs> so, what to do? Can give me the S&D group an indication if the rapporteur will come back. Kas nors žino, ar pranešėja yra linkusi grįžti? Wir fangen mal an. Wir haben einen kleinen. Kolega iš Suomijos liberal frakcijos turi greitai išvykti, todėl pirmiausia jam suteiksime žodį e, prieš e, suteikiant žodį pranešėjai, kuri dar netvyko. Taigi, ponė Takula, prašau. The floor is yours. Okay, thank you, Chair. So. Dėkoju, pirmininkė. kalbės Dita vardu. Taip pat aš turiu dar nuvykti ir į kitą komitetų posėdį. Dita, norėtų padėkoti pranešėjai už šį pranešimą, nors mes negirdėjome jo pristatymo. Mes jau daug darome tam, kad e, skatintume tvarų į pasaulinės grėsmės valdymą. Šis pranešimas turi būti susijęs su jau nuveiktų darbu ir turi būti susijęs ir su ateities darbu. Kalbant apie tai, ko reikėtų dar dar imtis, būtina pasitelkti e, įtrau, įtraukti ir nebausmes. Ir e, galima tikrai pritarti e, pranešėjai, kalbant apie atitikti privalomą patikrą ir taip toliau. Trečiosios šalys. Savanoriškai pasirenka aplinkos saugos standartus, bet daugelis jų negali jų laikytis. Reikia aktyviai e, su jomis bendradarbiauti, e, tam, kad e, susitarimai ir iniciatyvos, tokios kaip pavyzdžiui Aid for Trade, būtų tinkamai naudojamos. Kalbant apie e, e, tikrinimą, reikėtų skatinti konkurencingumą. Jeigu mes norime e, skatinti įmonės laikytis socialinės atsakomybės, atskaitomybės, turime didinti skaidrumą tam, kad investuotojai ir vartotojai galėtų tinkamai vertinti, ar yra laikomas įsipareigojimų. Vis dėlto šie reikalavimai neturi būti privalomi, nes ne visos tiekimo grandinės yra vienodos ir ne visos veikia tuose pačiose veiklos rytise. Įmonės turi galėti pasitelkti požiūrį, kuris būtų taikomas konkrečiai situacijai ir vadovantis konkrečiomis gairėmis. Taip pat aš galiu pritarti ir raginimui pasitelkti ženklinimą. E, nurodant e, aplinkosauginį pėdsaką. E, nėra dar aišku, ar tikrai privalomas ženklinimas būtų veiksmingas. Taip pat raginimas apsaugoti informatorius yra toks klausimas, dėl kurio mūsų frakcija pateiks komentarų. Dėkoju, ačiū ir vertėjams, jeigu jie sugebėjo suprasti, ką aš sakiau. Tikrai nėra lengva skaityti šį dokumentą. Dėkoju. Dabar man reikia išvykti. Dėkoju. Aš esu įsitikinęs, kad tikrai vertėjai gali išversti ir suomišką anglų kalbą. Marija, prašau. Dėkoju. Atsiprašau už tai, kad vėluoju. Bet e, teko balsuoti kitame komitete. Aš išgirdau dalį kolegos pasisakymo dėl vertės grandinės. Uh, tikrai pasaulinės vertės, pasaulinės vertės grandinės tapo labai svarbia pasaulio ekonomikos dalimi. Taigi svarbu, kad ir INTA komitete būtų šis klausimas aptariamas, nes komercija, priekyba ir investicijos yra labai svarbus. Pasaulio priekyba yra paremta tomis vertės grandinėmis ir dažnai e, priklauso, mažos įmonės priklauso nuo didelių tarptautinių įmonių sprendimų. Ir e, buvo kalbama apie naują požiūrį, kurio reikėtų. Dabar e, galutiniai produktai yra tik 25 procentai pasaulio e, grandinės prekių. Europos Sąjunga gali remtis savo pasaulinę priekybą, tam, kad būtų didinamas e, e, sažiningumas ir e, kaip kad buvo šiandien atsakyta ir šiame posėdėje, priekyba turi būti sąžininga, įtrauki ir globalizacija turi būti įtrauki. Reikia kalbėti apie globalizacijos valdymą, kuris turi būti paremtas taisyklėmis, skaidrumu, atskaitomybė ir socialinėmis bei aplinkosaugos taisyklėmis, kurios turi būti privalomos. Politikos, politika, prekybos politika Europos Sąjungoje tapo labai svarbia visuomeniai, asmenys, piliečiai išreiškia savo susirūpinimą aplinkosauga. Taigi turi būti užtikrintas atsakamumas, demokratija, sažiningumas. Tokios sritise, kaip pavyzdžiui, kovoje su mokesčių vengimu ir su klimato kaita. Štai dėl ko reikia kalbėti ir apie įmonių atskaitomybę. Ir aplinkos uh, E, standartų stiprinimą tam, kad atsirastų tikrai pridėtinė vertė. Nevardinsiu visų prioritetų. Diskusijos dar tik prasidėjo ir aš noriu išklausyti visų minčių. Uh, Aš išgirdau, kad Aldė išreiškė susirūpinimą dėl diversifikuoto požiūrio. Aš suprantu, kad gali būti šiek tiek įtampos nesutarimų dėl savanoriško arba privalomo pobūdžio. Mes kalbėjome anksčiau apie konflikto zonų naudingas iškasenas ir turėtume uh, taip pat ir šiuo atveju galvoti apie lankstų požiūrį pasitelkiamą, kalbant apie prioritetus. Manau, kad mes tikrai suformuluosime tokius sprendimus, kuriais mes ginsime mūsų vertybės ir taip pat galėsime užtikrinti, kad Europos Sąjungos įmonės bus tinkamoji vertės grandinės vietoje. Dėkuoju. Žodis šešėliniams pranešėjams. EPP, na vardu ponas Gues. Dėkuoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti kolegės darbu. Mes e, INTA komitete jau analizavome darbo dokumentą kovo 20 dieną. E, kolega Valėza e, pavadavo mane tuo metu. Matau, kad mūsų idėjus e, buvo įtrauktos į šį dokumentą. 15 punkte buvo įtrauktos vaikų teisės. Taip pat buvo paminėtos ir mikro, labai mažos įmonės. 8 punkte anksčiau jų tekste nebuvo bet e, dar kitų, e, yra ir kitų klausimų, į kuriuos nebuvo atsižvelgta, dėl to mes pateiksime pakeitimų. Šiandieną norėčiau pasisakyti apie pranešimą, pranešimo turinį ir e, paminėti porą aspektų. Visų pirma, iš ankstinio leidimo privalomą į požiūrį. E, penktame ir septintame punkte apie tai rašoma bei F punkte. Įvairios organizacijos yra išreiškusios abejonės, pavyzdžiui, Tarptinė darbo organizacija arba EBPO. Aš tikiuosi, kad kaip kad ir Bangladešo rezoliucijos atveju, mes dėl jos balsavome, Ir šių, dėl šio klausimo bus sutarta ateityje. Reikėtų pasakyti, kad pasauliniu lygiu na, jau veikia jungtinių tautų e, žmogaus teisų darbo grupė. Taip pat ir EBPO dirba šios rytyje bei tarptautinė darbo organizacija. Europos Sąjunga turėtų lyderiauti šioje srityje ir siekti daugia šalės pažangos pasaulio lygiu, nes to reikia, kad atsir, būtų užtikrinta, kad prekyba būtų atsakinga, kad būtų ginami investuotojai ir vartotojai. Taip pat 10 iš 12 šalių, kurios jau patvirtino nacionalinius planus skirtus įmonių gairėms, bet žmogaus teisėms. E, aštuoni iš šių, aštuonios iš šių šalių yra ES narės. Taigi reikėtų paprašyti, kad komisija parengtų išsamų komunikatą šią temą, kuri yra labai svarbi ir plati. Taip pat e, manau, kad turėtume taip pat saugoti ir e, labai mažas įmonės, E, todėl kad e, kartais e, joms tiesiog neužtenka lėšų konkuruoti su didelėmis tarptautinėmis įmonėmis. Jos taip pat galėtų prisidėti prie vertės grandinės. Taip pat trečiųjų šalių piliečiai turėtų galėti kreiptis į teismą, jeigu į teismą tenka paduoti ES subjektą. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą atsižvelgdama į 13 e, dokumento punktą. Ši tema yra sudėtinga, žiūrint iš teisinės ir ekonominės perspektyvos ir reikėtų ją spręsti EBPO arba jungtinių tautų lygiu. ir ES turėtų vadovauti šių klausimų sprendimui. Taryba taip pat e, tai yra pasakiusi praėjusiu metu gegužės 12 dieną. Ir parlamentas taip pat gynė šią idėją pranešime, kuriame buvo rašoma apie žmogaus teisų pažeidimus trečiosiuose šalyse. Mes jau tuomet reikalavome skirti daugiau dėmesio šiam klausimui. Uh, E, aš manau, kad statant namą reikia pradėti nuo pamatų, ne nuo stogo. Taigi reikia visų pirma e, pradėti nuo e, žemiausio lygio, nuo diskusijų, analizės, konsultacijų su suinteresuotasiais subjektais ir įmonėmis bei institucijomis. Taigi turėtume imtis klausimų, seminarų ir tyrimų, kuriuose galėtų dalyvauti visi suinteresuotai subjektai. Šis procesas, šio proceso pabaigai reikėtų parengti gairias, nes teisės aktai šioje srityje yra tikrai sudėtingi. Dar kartą dėkoju pranešėjai ir norėčiau pasakyti, kad mes esame e, pasirengę ir toliau bendradarbiauti. Dėkoju. Thanks a lot. Dėkuoju. Daugiau šešėlių pranešėjų lygių ir nematau, bet du kiti parlamento nariai norėtų kalbėti. Atsiprašau. Žado buvo paminėta taip pat. Ana Marija pirmiausia. Ačiū pirmininkė, noriu nuoširdžiai padėkoti poniai, poniai Arenai už atliktą <clears throat> darbą. Šiuo metu diskutuojant apie tarptautinę prekybą galime išskirti dvi grupės. Vieni nori daugiau pelno, mažiau taisyklių, kiti siekia tvaraus bendradarbiavimo, kuris būtų naudingas visiems, siekiant užtikrinti ir ateitie ekonomikos saugimą. Laimė šiame pranešime pasirinkta Antroji kryptis e, e, nepametat iš akių ir sveikos ekonomikos problemų Dabar e, dauguma mūsų gaminių yra gaminama Azijoje, Afrikoje ir Latinų Amerikoje, taigi labai svarbu užtikrinti atitinkamas darbuotojų darbo sąlygas tose šalise ir įmonės turi prisimti savo socialinę atsakomybę, reikia patvirtinti geriausiai jungtinių tautų lygmenių privalomas taisyklės, siekiant suderinti profesinį gyvenimą su žmogaus teisėmis, aš manau, kad prekybos sustarimuose reikia įtraukti privalomas nuostatas susijusios su vystomoje pagalba, taip pat būtinybė nustatyti minimales e, socialinės apsaugos ir aplinkos sauginės taisyklės. Ir aš negaliu įsivaizduoti, kad e, kas nors turėtų prieštarauti žmogaus teisų aspektų įtraukimams ir tinkamus sustarimus. Labai džiaugiuosi šiuo sustarimu ir tikiuosi konstruktyvos bendravimo, kad prašymo nuostatos taptų dar labiau vykusiamis. Dabar žodis Haidai Hautala. Aš manau, kad šitas pranešimo projektas yra labai svarbus indėlis rengiant komunikatą dėl prekybos. Iš tikrųjų, čia kalbame apie veiksmingumą, skaidrumą ir tinkamą pusiausvyrą. Pranešėja sako, kad reikia užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, kad labiau atsakingos bendrovės nepatektų į nedėkingesnę padėtį negu tos, kurios nesilaiko aplinkosauginių ir kitų reikalavimų. Todėl reikia skatinti tuos, kurie yra geriau dirbantis negu tuos, kurie atslieka. Iš tikrųjų, Europos mastu reikia taikyti And, um, that... išsamaus patikrinimo požiūrį ir suprasti, kad valstybės narės taip pat vadovaujasi savo įstatymais ir jos nebus integruotos į bendrą rinką, jeigu jos nebus įtrauktos ES lygmenių. Dvyliktas punktas sako, kad valstybės narės turi pateikti duomenis apie e, e, muitus ir pateikti informaciją apie e, prekybą. Tačiau muitinių informacija yra valstybių narių rankose ir dabar tą informaciją gali pateikti ES muitin, muitinės e, struktūras. Todėl labai bus tada galima išsiaiškinti, kokia yra tų importuojamų gaminių kilmė. Be to frakcija norėtų, kad šiame pranešime dar būtų išplėsta rekomendacijų aprieptis, neapsiribojant vien tik tai prekybą, bet ir investicijomis. GSP plus sistema leidžianti nustatyti prekybos e, stebėsenos e, privalumus, galėtų būti labai naudinga, bet to taip pat reikėtų įvertinti konkrečias eksporto zonas. Kitas dalykas, kad e, šitos zonos nebūtų eliminuotos iš preferencijų taikymo sistemos. Dėkojame komisija. Please, Mr. Rice. Yes, thank you. Uh, Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už labai svarbų pranešimą, labai įdomų pranešimą. Aiškinamajame memorandume Yra pateikiama daug kritikos e, prekybos politikos e, adresu ir labai svarbu, kad yra paaiškinama, jog reikia siekti priimtinos e, prekybos politikos prekyba visiems reiškia, kad mums reikia imtis atsakomybės, kad šita prekybos grandinė būtų naudinga visiems. Tačiau kaip to pasiekti? Galbūt reikėtų paminėti tris svarbius dalykus, kurie pusėsminį mūsų tolesnėje diskusijoje. Globalios vertės grandinė neapsiriboja tik tai ES veiksmais. Be to, globalioli vertės grandinė yra labai sudėtinga. Ten vyksta sudėtingi procesai, mes neturėtume padaryti jų dar sudėtingesnių ir mes turime pamastyti apie galimas pasiekmes, mes negalime panaikinti darbo vietų, val, kitose valstybėse mes turime tiesiog pagerinti šitų darbo vietų kokybę. Taigi galvodami apie globalios prekybos grandinę, turime pažvelgti į ją iš vairių pusių. Iš tikrųjų reikėtų turėti galvoje apie darbo vietas, taip pat vyriausybių atsakomybę, privataus e, sektoriaus atsakomybė ir taip pat e, visapusio, reikėtų pritaikyti visapusį požiūrį. Taip pat reikia turėti omenyje, kad šiame procese turi dalyvauti įvairiausios suinteresuotos šalys, priklausomai nuo sektoriaus ir srities. Aš pats atstovauju prekybos direktoratui, tačiau yra, komisijoje yra labai daug kitų su prekyba susijusių uh, struktūrų. Todėl labai svarbu veikti nuosekliai, suderintai ir prekybos politikos gairėse kalbama ne tik tai apie prekybos politiką, bet ir priemonės politiką, bet e, reikia turėti omenyje ir uh, E, aplinkosaugos politika, ekonomikos politika, taip pat ir užsienio reikalų politika. Ką prekybos politika apskritai gali atnešti? Kokios naudos? Buvo pakomentuoti kai kurie dalykai pačių parlamentarų, galbūt aš į juos atsakysiu, kai kas kalbėjo į DSD, apie DSD skyrių apie privalomas nuostatas. Taip, taip pat e, apie tą standstill nuostatą, kuria yra nustatomas dabartinis e, lygis. Kai mes derimės dėl dvišalių prekybos sustarimų, dažniausiai mes siekiame įdėkti tarptautinius standartus. Pavyzdžiui, kai kalbame apie ILO konvenciją, tai mes, žinome, atsižvelgėme ir į valstybių, na, valstybės keliamus reikalavimus, kuriuos jos turi įgyvendinti. Dėl to, kas turi būti privaloma, kas turi būti savanoriškai taikoma, komisija bando įvairiausias priemonės, tačiau vis dėlto mano, kad daug tokių priemonių turėtų būti savanoriškai taikomos, uh, kol kas diskusijos tęsiasi ir dėl globalizacijos dokumento galutinio nėra, kol kas tik keičiamasi nuomonėmis. Bruselis vienas reglamento ekspertas aš negalėčiau, ekspertų galėčiau vadintis, kadangi tai yra labai sudėtingas reglamentas dėl muitinių turimų duomenų, dėl įmonių konfidencialios informacijos. Iš tikrųjų, mes įsikilinsime į šitą klausimą. Vienas svarbus dalykas yra tas, Tai yra TSD skyrių privalomasis pobūdis. Tie skyriai, kurie yra privalomi mūsų prekybos partneriams, nereiškia, kad mes numatysime kokias nors nuobaudas. Svarbiausia mums skatinti globalių mastų mūsų vertybės. Dėl globalios vertės grandinės vykusioje tarptautinėje konferencijoje, kurie dalyvavo e, mm, ILO ir kitų organizacijų atstovai, buvo kalbama apie pagrindinius produktus. Kai kalbame apie globalią grandinę, dažniausiai turime omenyje tekstilę arba žemės ūkį. Tačiau e, Tame sustikime buvo paminėtas ir informacijų technologijos ir buvo e, išsakyta nuomonė, kad yra įvairios šalės susinteresuotos e, šią temą. Kitas dalykas yra finansavimas, ištekliai ir kiti dalykai. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų išryškinti, kadangi pranešime yra pateikimi pasiūlymai dėl ES mm, bendrovėms veikiančiams išorėms ir kitų šalių bendrovėms, kad reikėtų primesti kokias nors e, sąlygas. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad veikiama laisvos rinkos sąlygomis ir mes negalime netgi ES bendrovėms primesti kai kurių dalykų. Iš tikrųjų, aš perduosiu visą tą informaciją atsakingiems kolegoms, kurie kūruoja atitinkamas sritis, tačiau galbūt pranešime reikėtų labiau išryškinti vartotojų vaidmenį, kadangi vartotojas yra tas, kuris tvarų vystimą skatina savo pasirinkimu. Baigdamas, norėčiau pasakyti, kad mes siekėme tų pačių tikslų, mes puikiai suprantame, kokiais tikslais vadovaujasi pranešėjas. Jisai teigia, kad globalios vertės grandinės tikslai būtų kuo skaidriau suformuluoti. Žinoma, mes ir toliau norime tęsti dialogą ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad, kaip teisingai pastebėjo pranešėjas, diskusijos dar tik tai prasideda. Ir todėl mes dar pakankamai ilgai spręsime kai kurios dalykus, kadangi per naktį niekas neišsispręs. Tačiau labai svarbu įtraukti į šios procesus visas suinteresuotas šalis. Dėkoju. Marija Žodis, ačiū už jūsų komentarus, vertinimus, jie labai įdomus, kalbant apie tą nuorodą jungtinės tautas, e BPO, e, e, Tartautinė darbo organizacija, tiesų mes pasitelkėme būtent tas jau pasitvirtinusias <clears throat> nuorodas į EBPO, Junktinės tautas, Tartautinę darbo organizaciją, nes jos bendradarbiavo tarpusavyje ir tokiu būdu nėra kuriami čia jokie nauji standartai. Manau, kad tai yra labai svarbu pabrėžti, tarp kitko kalbant apie išsamos patikrimo principą EBPO kontekste, tai jis apriepia skirtingas įmonės, tarptautinius koncernus ir mažas vidutinės įmonės. Ir aš manau, kad e, šis aspektas yra labai svarbus, kalbant apie išsamos pateikimo principą vertės kūrimo grandinėje, būtina kalbėti. Iš tiesų mes kalbame apie skaidrumą. Prieš kelis metus, pamenu, vykusi diskusija, dar tuo metu nedirbo Europos parlamente, tamo kalbame apie suderintą įmonių atskaitomybę. Šiandien e, neįmanoma įsivaizduoti įmonės, kuri e, nesivadovautų šios e, suderintos atskaitomybės principų ir tokiu būdu yra pritraukiamos įmonės investicijos ir užtikrinamas atitinkamas veiklos skaidrumas. Savame suprantama, reikia nepamiršti ir vartotojų, jam tenka atitinkamas vaidmuo vertės kūrimo grandinėje, tiksliau jos pabaigoje, tačiau jeigu mes neužtikrinsime skaidrumo šią grandinę, jis negalės prisimti atitinkamą vaidmens, taigi išsamaus patikrimo principas būtent to ir <clears throat> siekia, kad būtų užtikrinta galimybė vartotojui e, vartoti atsakingai, o tam būtinas e, visapuškas skaidrumas. Ar šie pasiūlymai yra skirti tik tai ES įmonėms? E, mes puikiai žinome, kad nemaža dalis europinių įmonių dalyvauja vertės kūrimo grandinėje ir gali savo klientams pasiūlyti tam e, tikrus dalykus, nepaisant to, kad tie klientai ir vartotojai yra už ES ribų. Ir mes turime savo užduoti klausimą ne tik apie tą ekonominę vertę, kuri yra sukūriama toje vertės grandinėje, tačiau taip pat ir apie žmogiškąją vertę. Buvo kalbama ir apie galimybę sumažinti darbo vietų skaičių. Žinoma, mes nesiekime darbo vietų skaičius sumažinti, tačiau mes turime pirmiausiai apsaugoti ir žmonių gyvenimus ir šiomis priemonėmis manau, kad sugebėtume tą padaryti, savame suprantama, dėl šių klausimų reikės siekti kompromiso, tą mes ketiname ir daryti. Noriu iš karto iš anksto Jums padėkoti jau už pateiktus pasiūlymus ir prašymus, aš pati teiksiu atitinkamus pakeitimus, kuriais taip pat bus siekiama Jūsų minėtų tikslų ir aš tikiuosi, kad e, vadovaudamės šio principu mes sugebėsime susitarti. Pirmininkas, nieko kita aš ir nesitikėjau. Ačiū labai. Tai reiškia, kad baigiam svarstyti 9 darbotvarkės klausimą, pakeitimo teikimo terminas baigėsi birželio 6 dieną, 12 valandą. Balsuosime dėl šio pranešimo Liepos mėnesį. Tai yra Liepos 10-11 dienomis. Kitas darbo atvarkės klausimas man labiausiai patinka. Tai yra darbo atvarkės klausimas, kiti klausimai, kitų klausimų nėra, o tai reiškia, kad turiu jums e, dabar pranešti kito posėdžio datą. Tai yra birželio 19-20 dienas. Tiek. Labai ačiū.